Okay, good morning. I think we can start uh, the meeting of the Subcommittee on Human Rights by adopting the agenda for this morning. Labas, jūs pradėkime posėdį, patvirtinkime pirmiausia darbo atvarkį, jeigu niekas neprieštarauja, tai taip ir padarysime. Dabar keletas pirmininkės pranešimų. Vakar Keletas iš mūsų, pirmiausia, ponė Lokbiler, ponas Kukien ir aš, galiausiai buvome nuvykę į tarybą susipažinti su dokumentu. Tai yra ES žmogaus teisų, ES Kinijos žmogaus teisų dialogo dokumentas. Tikriausiai prisimenate, kad mums e, buvo labai sunku reikalauti galimybės geriau susipažinti su dokumentais, kad galėtume ES labiau įstraukti žmogaus teisų gynimo veiklą. Nors tas ritualas buvo ir labai įdomus vykti tarybą į specialų kambarį, kad galėtume susipažinti su šio dokumentu ir būti stebimiems, mes negalėjom pasimti to dokumento, bet aš galiu pasakyti, kad tai vis tiek yra žingsnis šiame procese į priekį, kuriuo mes užsitikriname galimybę susipažinti geriau su informacija ir tikiuosi, kad jie nebereikės eiti į o, specialias patalpas į tarybą. Aš turiu pasakyti, kad vis tik tai e, man buvo naudinga susipažinti su tuo dokumentu. Dar pasakysiu, kad žmogaus teisų dialogas su Kinėje vyksta. Mes išklausysime Liepos 15 per paskutinį posėdį prieš vasaros atostogas ataskaitą apie jį. Dar vienas pranešimas. išplėstinio biuro sprendimas nusiųsti e, nedėlę delegaciją į Beslaną, į Rusiją, e, kuri dalyvautų metinėse prisimenant aukas tragedijos. E, ji vyks, paminėjimo ceremonija vyks rugsėjo 1, tai yra šeštosios metinės teroristinio išpolio, kuris baigėsi labai tragiškai daugiau kaip šimtas vaikų žuvo. Tai buvo labai skausmingas nacionalinis įvykis ir kartu su vicepirmininkė Andrikėne ir kolega Berman galėsime nuvykti į Beslaną. Mus pakvietė regione, regionės ir vietinės nevyriausybinės organizacijos apsilankyti. Trečiasis pranešimas susijęs su skubos tvarkomomis rezoliucijomis ir procedūra. Užsienio reikalų e, komiteto pirmininkui siunčiamas laiškas, kurį pasirašiau aš pati, kaip pakomitečio pirmininkė, taip pat e, delegacijų pirmininkų e, konferencijos vadovas ir ten siūloma, kad išplėstinis biuras afete apsvarstytų skubios, skubos tvarka teikiamas rezoliucijas ir kad įtrauktų e, minėtų dviejų e, komitetų, tai yra komiteto ir konferencijos ir pakomitečio pirmininkus e, labiau į šias diskusijas, nes mes labai daug rengėme klausimų, diskusijų pakomitetyje ir norėtume suvaidinti didesnį vaidmenį šioje procedūroje. E, nežiūrint įvairių intervencijų iš visų pusių Sirijoje, matome, kad dabar Alhazanis e, ir Matin Enas e, dešimtųjų metų mm, premijos laimėtojas, žmogus teisų gynėjas, nuteistas yra dešimčiai metų kalėti ir Europos parlamentas rugsėjai yra prieimęs rezoliuciją, kuri ragina Sirijos valdžią paleisti iš karto, nedelsiant poną Alhasanį. Šis e, iš tikrųjų labai liūdna skaityti kaltinamąjį nuosprendį. Jis buvo e, nubaustas dėl to, kad susilpno nacionalinę nuotaiką ir kad iškraipė informaciją, dėl to turima reikšti susirūpinimą. Jis buvo teisiamas e, uždarame teismo posėdėje, jo teisininkas negalėjo dalyvauti posėdžiuose ir Muhamedas Al-Hassanis buvo galiausiai nuteistas pagal minėtus kaltinimus, kurie yra siejami su Sirijos baudžiamojo kodekso atitinkamais straipsniais. Matome, kad ši procedūra netitinka jokių sąžiningo teisingo teismo reikalavimų ir e, daug nevyriausybinio organizacijų, kaip kas tarptautinė teisininkų komisija, ES viduržėmio jūros žmogaus teisų tinklas reikalavo mm, pakeisti nuosprendį ir mes taip pat reikalausime, kad jis būtų nedelsiant paleistas. Dar norėčiau pasidžiaugti, kad ponas Emanpaki 23 e, e, dieną birželio buvo paleistas iš kalėjimo. Tai yra Irano žurnalistas Emandas Bagis buvo sulaikytas e, gruodžio 28-ąją, kai buvo areštuota daug žmogaus teisų gynėjų ir demonstrantų Irane, bet ponai Bagi vis tiek liko kaltinimai dėl propagandos prieš islamo tvarką mes e, reikalaujame, kad tie kaltinimai būtų panaikinti. Dabar, kolegos, norėčiau pereiti prie trečiojo darbo tvarkės punkto. Tai yra mūsų delegacijos vizito į Vašingtoną ataskaita. Pone Gal kaip tik įėjo į salę. Pagrindiniai rezultatai. E, jūs galite juos išgirsti iš manęs ir tikiuosi, kad ponia gal papildys, gal kolegos ir draugai norėtų išvysti keletą mūsų apsilankimo Vašingtonė nuotraukų. Matote visą delegaciją kongrese. Mes esame nusifotografavę su e, žmogaus teisių pagrindiniais um, veikėjais. E, pirmiausia, Tomu Lantos, kuris dirba žmogaus teisų komitete kongrese. E, čia matote kitą nuotrauką iš e, prieimimo kongrese. Jį surengė Freedom House. Noriu pasakyti, kad Freedom House labai buvo puikus pašnekovas, e, tai parodo, kokį galime turėti stiprų ryšį su e, transatlantinė nevyriausybinė organizacija. Matote čia pona Haris, šalia jo sėdi dvi gražios moterys. Ir mm, čia matote mūsų delegaciją ir kongreso atstovus. Dar norėčiau grįžti prie ankstesnės nuotraukos. Aš pasakysiu, kad čia matote Aną Gomeš, Laslo Tokeš, mane pačią, ponę Gal, Davidą e, Martiną ir ponę Šakę. Ji labai norėjo Jums papasakoti apie šį apsilankymą, bet negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje kitos nuotraukos. Norėčiau pagrindinius dalykus jums e, akcentuoti, kuriuos mes turime sekti. Vienas dalykas yra Guantanamo kalėjimo uždarimo dalykai. Vis tik tai atrodo, kad Obamos delegacijai nepavyko e, dirbti taip greitai, kaip Europoje mes tikėjomės. Taigi mes galėtume E, rekomenduoti toliau sekti įvykius atidžiai ir tęsti diskusijas apie tai, kaip Europos vyriausybės galėtų padėti, pavyzdžiui, būsiems e, kaliniams Gvantanamo kalėjimo, kurie yra nekaltinami teroristinė veikla. Jam nepateikti kaltinimai. Taip pat mes turime pabrėžti, kad norime dalyvauti diskusijose apie JAV sulaikymo politiką. Kaip visi žinome, ji ne visiškai atitinka to, ką mes suprantame e, kaip sulaikytojų ir kaltinamųjų teisių užtikrinimas. Yra, bent jau pastaruoju metu matėme keletą surūpinimą keliančių atvejų, kur JAV E, siekia išlaikyti sulaikytosius, nepateikiant ilgai kaltinimų ir net numatant teismo datos. Ir mes norime dalyvauti diskusijose e, dėl tų dalykų ir pasakyti, kad mūsų požiūrį tai yra nepriimtina. Dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Tai yra demokratijos įtvirtinimo klausimai. Galbūt dabar jau įžengėme čia į naują, et, naują etapą, nes Obamos administracija neturi tokios naštos, kaip kad Bušo administracija skatinant demokratiją kitose šalyse. Mes e, sutarėme, kad galbūt galėtume čia pakomitetyje rudenį surenkti klausimą apie demokratijos įtvirtinimą ar sklaidą su JAV organizacijomis, kurios užsima demokratijos e, sklaida. Tikiuosi, kad draugai iš JAV e, iš e, įvairių institucijų atvyks pas mus. Dar norėčiau pasakyti, kad daug iš mūsų e, galvoja, jog reikėtų aptarti tai, kaip ES galėtų skleisti pač, plačiau demokratiją ir galbūt pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl naujų priemonių. Taip, turime Europos e, demokratijos ir žmogaus teisių priemonę, bet kai kuriais atvejais mes e, negalime įvykdyti visų reikalavimų, kurių norėtume ir, ir, ir negalime patenkinti visų aktualiausių dalykų, kurie negali laukti. Jūs turėsite nuspręsti, e, galbūt reikėtų parengti kokį nors pranešimą savo iniciatyvą dėl demokratijos ir žmogaus teisų sklaidos. Galėtume apie tai pagalvoti. Vyko daugybė diskusijų žmogaus teisų dialogo tema. Ir mes norėjome labiau su amerikiečiais aptarti, kas yra geras, sėkmingas dialogas žmogaus teisų srityje, kaip jis vykdomas ir kokia yra mūsų patirtis skirtingose šalise. Mes aptarėme mūsų patirtį vystant e, žmogaus teisų dialogą su Kinija bei JAV. Paaiškėjo, kad mūsų tikslai tokie patys, todėl m, mm, turėjome galimybę palyginti patirtį sukauptą šioje srityje. Taip pat mes, pakomitečio nariai, turėtumėme pamastyti, kaip užmėgsi glaudesnius ryšius su Junktinių valstybių kongresu. Mes galime, pavyzdžiui, e, siūlyti kai kuriomis progomis daryti bendrus pareiškimus žmogaus teisų temomis. Ir įdomiausia būtų surenkti žmogaus teisų sesiją e, tarp e, teisėkuros institucijų abipus Atlanto, palaikyti transatlantinį dialogą, kad galėtumėme su savo partneriais kitoje Atlanto pusėje daugiau apie tai kalbėti. Noriu pasakyti, kad tie kongreso nariai, kurie aktyviai užsima aktyvę žmogaus teisų sklaidą, parodė didelį susidomėjimą tokių santykių plėtojimu. Pone Gal, tikiuosi, kad ir jūs norėsite kažką pridurti apie Vašingtoną. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Viskas jau pasakyta ir viskas yra ataskaitoje ataskaita yra gana išsami. Norėčiau akcentuoti keletą dalykų. Jie jau buvo minėti, bet manau, kad kalbant apie svarbiausius įspūdžius, kuriuos atsivežėme, tai uh, labai ger, būtų labai gerai, jei institucijos sudarytų sutartį dėl žmogaus teisų instrumento sklaidos, tokio kaip Europos instrumentas žmogaus teisėms ir demokratijai, kad būtų įmanoma per trumpą laiką skirti e, dotacijas ir kad mes turėtumėme galimybę dalyvauti, sprendžiant tuos atvejus, kurie yra susijęs su žmogaus teisėmis. Taip pat gal, galėtume pagalvoti apie tai, kaip mes galėtume patobulinti savo procedūras tą mano minėto instrumento panaudojimo procedūrą, kad būtų galima sparčiau ir tinkamiau juo pasinaudoti. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog dialogo poreikis yra. Ir būtų tikrai gerai, jei žmogaus teisų klausimai būtų įtraukti į mm, teisėkros institucijų dialogą. Ir tai galėtų būti mūsų pakomitečio tikslu. Tai yra užtikrinti, kad šie klausimai būtų apimti. norėčiau pasidalyti savo įspūdžiais iš, susitik, iš tų susitikimų. Jie buvo tikrai įdomus. Ir buvo tikrai įdomu pajusti, kad valstybės departamentas ir kongresas dirba glau, bendradarbiaudami šioje srityje. Vienas iš e, e, kalbėtojų susitikimuose JAV minėjo, kad yra jau konkrečiai siekiama uždaryti Guantanamo įstaigą ir įmamasi konkrečių žingsnių, kad tai būtų padaryta. Įdomu stebėti, kaip visa įtraukties politika ir žmogaus teisų klausimai atrodys ateityje manau, kad mūsų pakomitečiui tenka vaidmuo daryti spaudimą, kad žmogaus teisų klausimai būtų įtraukti į visos politikos rytis. Manau, kad tai svarbiausia pamoka, bent jau man tai buvo svarbiausia pamoka, kurią um, atsivežiau iš kelionės į Vašingtoną. Uh, uh, Ačiū, Kinga. Ar kas nors norėtų, ką nors pasakyti? Uh, arba padiskutuoti, jei ne. E, norėčiau dar pristatyti vieną idėją, kuri atrodo tarsi savaime suprantama. Galėtume paskatinti JAF ES nevyriausybinio organizacijų forumą. Aišku, nevyriausybinės organizacijos pačios turėtų nuspręsti, ar tai būtų naudinga ar reikalinga. Netgi ES Kinijos e, žmogaus teisų dialoge egzistuoja tokia struktūra. Galėtume pagalvoti apie to, tokio dialogo galimybę ir santykiuose tarp JAF ir ES. Juk daugybė tikslų ir siekių sutampa abipus Atlanto. Todėl turėtume pasinaudoti šią galimybę, kurią suteikia Obamos administracija ir ją išnaudoti. Neabijotinai bus dar įvairių, bus vykdama kita testinė veikla po šio vizito. Dabar norėčiau perti prie ketvirtojo punkto pasikeitimo nuomonėmis su ponu Mišel Tilemansu, kohom pirmininku, e, vyriausiosios įgaliotinės biure. Tai naujas dalykas, nes anksčiau mes e, visada susitikdame su tarybos pirmininko atstovais. Ir ponas Tilemansas e, šį kartą atėjo ne kaip Belgijos, kuri pirmininkaus atstovas, bet kaip vyriausios susigaliotinės tarnybos atstovas. Taigi tai yra labai įdomus virsmo momentas. Ir, na, pamatysime, įsitikinsime, ar, ar mūsų laukiantis pusmetis kažkuo skirsis ar ne. Kaip žinote, susitarimas dėl išorės veiksmų tarnybos jau buvo parengtas ir juo e, numatomos naujos struktūros. Norėčiau manyti, kad šis susitarimas žmogaus teisų požiūrių yra svarbus ir reikšmingas, nes bus vadovų lygmenių buvo sutarta, kad išorės veiksmų tarnyba bus stipri struktūra, o baronienė Ashton norėtų, kad kad yra pareiškusi, kad ji, pagi, ji norės, jog žmogaus teisų klausimai būtų visur matomi visoje e, tos tarnybos veikloje ir kad tie klausimai būtų visapusiškai integruoti. Ji taip pat sakė, kad e, yra erdvės svarstyti, kaip tai galėtų praktiškai atrodyti. Ir kai susitikome prieš dvi savaitės, jis sakė, kad ji norėtų aptarti, kaip bus e, organizuojamas pirmininkavimas. šioje struktūroje. Jis taip pat sakė, kad e, kai kurios kitos svarbios struktūros dirbs Briuselėje ir galbūt ponas Tilemansas daugiau apie tai pakalbės. Mes taip pat labai džiaugiamės, kad Birželio pirmąją dviejų valstybių užsienio reikalų ministrai nusintė laišką poniai Ashton apie tai, kaip svarbu vienu balsu pasisakyti žmogaus teisų klausimais ir e, pagrindinių vertybių klausimais. Ir jie aptarė tose, tame laiške visus susijusius aspektus ir minėjo žmogaus teisų organizacijas bei kitus dirbančius šioje srityje. Šį laišką baronienė Ashton perdavė ponas Vestevelė Vokietijos vardu ir ponė Espersen Danijos užsienio reikalų ministrė. ponas Vestevelė yra Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministras. Pone Tilemansai, dabar norėčiau suteikti Jums galimybę pristatyti tarybos pirmininkės prioritetus. Ačiū pirmininkė. Uh, Visų pirma, noriu pasakyti, kad man didelė garbė pristatyti mūsų darbo programą e, žmogaus teisų pakomitetyje. Mes žinome, kad daugelį metų jau žmogaus, kova už žmogaus teisės pasaulyje yra Europos parlamento prioritetas. Ir, e, ir, ir čia yra ta vieta, kur aptariami veiksmai žmogaus teisų srityje. Taip pat parlamentas skiria apdovanojimą, Sakharovo apdovanojimą už e, žmogaus teisų puoselėjimą. Jūs taip pat siekiate, kad žmogaus teisų aspektai būtų e, integruoti visas ES politikos sritis ir programas. Ir mes na, tikimės jūsų globos ir vadovavimo per ateinančius šešis mėnesius šioje srityje. Pristatau mūsų darbų programą kaip vyriausios įgaliotinės e, tarnybos programą. Dirbsime, Belgija dirbs draugę su nu, vyriausiosios įgaliotinės biuru Aišku, mes remsimės mm, tuo, ką nuveikė Ispanija, pirmininkavus iki šiol. Tikriausiai jau, jau, tai, tai jau yra praeitie. Mes, kalbant apie praktinius klausimus, taryba sekretariatas, komisija ir Belgija draugė sudarys bendrą mm, komandą, kuri dirbs Briuselyje, Ženevoje ir Niujorke. Man labai malonu, kad šalia manęs yra Europos komisijos atstovai. Ir e, aš noriu pasidžiaugti komisijos parengiamaisiais veiksmais ir sekretariatu mm, rengiant darbų programą. Noriu pažymėti, kad e, daugelie pasaulio šalių ES delegacijos jau dirba ir Belgija užtikrins viet, pirmininkavimą vietos mastu tik tai dešimtyje valstybių. remiantis Lisabonos sutarties nuostatomis, dialogas žmogaus teisų srityje ir konsultacijos su regioninėmis organizacijomis bus vykdomas ponios Ešton tarnybų. Be, Belgija dalyvaus kaip pirmininkaujanti valstybė ir kaip kohomo e, vadovė. E, per ateinantį pusmetį mes rengiamės plėtoti ES žmogaus teisų dialogą ir ypač akcentuosime veiksmingą jau e, galiojančių, egzistuojančių ES instrumentų panaudojimą ir pritaikymą, remsimės Lisabono sutartimi, užtikrintami žmogaus teisų ir pagrindinių vertybių sklaidą Vyriausiai galiotinė Europos komisijos vicepirmininkė 2010 m. E, birželio 16 d. Strasbūre pristatė Europos Sąjungos e, vaidmens žmogaus teisų srityje apžvalgą. Ji iš esmės pateikė mm, peržiūrą iš pagrindų. Taip pat buvo pristatytos gairės kurių pagrindų galima bus peržiūrėti žmogaus teisų politiką. Iš esmės tai bus parengiamasis darbas ruošiantis savarankiškiams sprendimams ir susijusiems pokyčiams. Savo mūsų darbų programoje mes atsižvelgiame ne tik į jos pageidavimus, bet taip pat ir Danijos bei Vokietijos ministrų bendrą laišką, kurį jūs minėjote, kuriame yra uh, nemažai įdomių pasiūlymų ir pasinaudosime tuo laišku kaip e, tokiam gairių dokumentų savo darbe. Mes rengiamės atsižvelgti visų suinteresuotų uh, veikėjų nuomonės savo darbe ypač į metinio ES nevyriausybinio organizacijų forumo išvadas. Jis įvyks Liepos viduryje ir bus skirtas Europos žmogaus teisų instrumentams ir Lisabonos sutarčiai dabar, dabar padėties įvertinimui. Ir čia norėčiau taip pat mm, oficialiai jūs pakviesti dalyvauti tame forume ir uh, kalbėti jo metu. Politinė, lietinės visuomenės e, nuomonės taip pat bus labai svarbios strateginėme peržiūros procese. Amnesty International pateikė savo pasiūlymus dėl e, žmogaus teisų instrumentų peržiūros Ir be abejo, mes sieksime įtraukti pilietinės visuomenės atstovus į savo darbą. Jau įvyko, konsul, jau numatytas konsultacinis susitikimas Liepos 7 dieną, o pirmasis kohom posėdis įvyks 19 Liepos ir jame galės dalyvauti pilietinės visuomenės atstovai. Vykstantis instituciniai pokyčiai mums taip pat yra galimybė um, imtis visų šių tikslų, sutelkiant dėmesį į mūsų darbą. Ir kaip jau minėjau ankstesnėme, anksčiau mes dirbsime keturiose srityse. Visų pirma, sieksime priderinti kohomo darbo metodus, toliau uh, integruoti ES instrumentus, taip pat už, užtikrinti ES vaidmenį žmogaus teisų taryboje ir jungtinių tautų asamblėjoje ir taip pat užti, sieksime užtikrinti žmogaus teisų klausimo įtraukties sklandumą ES vidaus ir išorės politikoje, taip pat ir konkretesnėmis temomis. Jums leido, pirmininkė, norėsiu sutelkti dėmesį į keletą svarbiausių sričių. Visų pirma, pritaikant, kuriant kohomo darbo, met, darbo metodus mes nu, numatysime reguliarius susitikimus ir tikimės, kad šiam pasiūlymui pritars, e, palaiky, šį, šį pasiūlymą palaikys visi dalyviai. O kuomet darbų programa bus parengta, pamatysite, kad darbas na, neįmanomas be nuolatos vykstančių posėdžių, nes darbų programa yra didžiulė ir mums reikės numatyti reguliarius tos Bruselėje veiksiančios struktūros posėdžius. Taip pat e, dirbsime dar, darbo grupių pagal darbo grupių sistemą. Sieksime užtikrinti didesnį politikos matomumą, sustiprinsime sąveiką su politikos ir saugumo komitetu bei koreperais ir galiausiai mm, sieksime laiku diskut, diskutuoti klausimus taip pat ir užsienio reikalų lygmenių. Toliau, e, ES instrumentų įgyvendinimas ir jų integravimas Mes rengiamės racionalizuoti ir integruoti įvairiausias gairias, e, priemonės ir taip pat rengiamės peržiūrėti dialogus ir konsultacijas. Noriu pabrėžti, kad aš atsižvelgiau į, aš pasižymėjau jūsų pastabas dėl JAV ir mes iš karto imsimės veiksmų e, konsultacijose su jungtinėmis valstybėmis, bandydami išsiaiškinti, kas, e, na, kokią pažangiausią praktiką galėtumėme remtis. Gairis, peržiūra ir tie bandymai integruoti politikos aspektus nekliudys mums tęsti kitos veiklos, pavyzdžiui, vykdant programą skirtą vaikams gyvenantiems karinių konfliktų zonose, mirties bausmė. Šioje srityje mes sieksime priimti rezoliuciją rudenį Generalinėje asamblėjoje ir tikimės, kad čia bus išvystytas um, didesnis pagreitis. 2007-aisiais, kai ši ši rezoliucija, rezoliucija šią temą buvo patvirtinta ir daugybė valstybių ją paremė ir, ir pasisakė už moratoriumą, jei ne už mirties bausmės panaikinimą, žmogaus teisų gynėjai. Ispanija čia atliko praktinį labai svarbų darbą ir parengė keturis svarbiausius punktus Taip pat e, vyksta metiniai susitikimai vietoje tarp ES misijų vadovų ir žmogaus teisų gynėjų, pilietinės visuomenės atstovų. Ir mes bandysime išsiaiškinti, kaip dar e, e, vėl aktyvuoti čekų iniciatyvą ES steigiamų prieglaudų iniciatyvą skirtų žmogaus teisų gynėjams. Taip pat svarstysime galimybę patvirtinti, parengti papildomą protokolą prie Junktinių tautų konvencijos, Junktinių tautų vaiko teisų konvencijos. Tai yra numatyti apskundimo mechanizmą, kuriuo būtų galima pasinaudoti. Ir aišku, mes tieksime gyventi tarybos išvadas dėl vaikų darbo, kurios buvo neseniai patvirtintos. Kankinimai. Tęsime iniciatyvas kad būtų gyvendintos gairės, e, e, kurias parengė Švedija pirmininkavimo metu. Toliau komisijos dokumentas dėl reabilitacijos centrų ir e, taip pat dok, susiję dokumentai dėl draudimo naudoti ir pardavinėti kankinimo įrankius. Toliau Taip pat moteriams skirtos priemonės, e, kova su smurtu prieš moteris, dialogai ir konsultacijos pakomitečiuose. Kaip jau sakiau, mes peržiūrėsime šią sritį, bet norėčiau akcentuoti, kad po e, konsultacijų žmogaus teisų dialogo klausimais. Tai, tai tokie dialogai numatyti per ateinančius keturis mėnesius su Afrika, Rusija, Baltarusija, Moldova, Azerbaidžianu, Gruzija, Kazahstanu, Kirgistanu, Kinija, Junktinėmis valstybėmis, Kanada, Japonija, Argentina, Čilė, Kolumbija, Laosas, Vietnamas, Marokas. Noriu pasakyti, kad to, tos konsultacijas ir dialogą vykdys komisijos sekretoriatas. Ir mes toliau tęsime dialogą su Kinija ir pradėsime dialogo su Rusija peržiūrą. Turėčiau paminėti ir kitas priemonės. Religijos ir įsitikinimų laisvės rytyje mes tęsime 2009 aukštųjų tarybos išvadas dėl religijos ir įsitikinimų laisvės ir mes steigsime e, laikinąją darbo grupę, kuri nagrinės veiksmų planą parengta remiantis tarybos išvadomis ir jį gyvenysime paramos demokratijai srityje. Mes lauksime vyriausios įgaliotinės tarnybų ataskaitos šią temą. Ten taip pat bus ir siūlomas e, valstybių sąrašas po 2009 metų tarybos išvadų dėl demokrat, paramos demokratijai veiksmų. Lesbiečių, gėjų, transseksualų ir biseksualų klausimų. Mes esame ypač patenkinti, kad turėjome galimybę E, parengti priemonių rinkinį ir turėsime konkrečią e, galimybę ją įgyvendinti. Toliau, asmenų su negale teisų klausimais mes svarstysime galimybę parengti Elgesio kodeksą skirtą institucijoms ir valstybėms narėms, kad juo remdamosi jos galėtų e, siekti gyvendinti konvenciją skirtą asmenims su negale. Ir taip pat tikimės parengti, šį Elgesio kodeksą parengti per kitą pusmetį. Trečias rytis. ES matomumo užtikrinimas jungtinių tautų lygmenių. New Yorkas ir Ženeva, žmogaus teisų taryba, generalinė asamblėja. Čia norėčiau pažymėti vieną svarbą prioritetą. Tai e, žmogaus teisų tarybos peržiūra. E, ji prasidės per atinantį pusmetį, ji bus tęsiama 2011, bet pradžia bus mūsų pirmininkavimo metu. Ispanija daug padirbėjo šioje srityje jau. Ir manau, kad atėjo laikas įgyvendinti ambicingą, bet realistišką ES darbo tvarkę. Means... Ketvirtoji paskutinė sritis - žmogaus teisų įtrauktis į kitą tas politikos sėtis pirmiausia ES vidaus ir išorės politika. Paminėsiu keletą prioritetinių sričių. Pirmiausia, žmogaus teisų įkomponavimas į e, bendrojus saugumo ir gynybos politika, antras dalykas e, - saugumo ir taikos įtvirtinimas, trečias dalykas - žodžio laisvė ir naujosios, naujosios technologijos, e, ketvirtoji e, - žmogaus teisės ir verslas, penktoji - teisė į maistą. Aš dabar išsamei nekalbėsiu apie šias sritis, bet turime aiškius tikslus kiekvienoje iš jų ir sieksime e, konkrečių rezultatų pagal jas visas. Aišku, aš galiu Jums atsakyti klausimus, jeigu Jūs domins konkretesni dalykai. Dar galiausiai norėčiau padėkoti Jums, kad suteikėte galimybę pristatyti Jums e, bendrais bruožais mūsų darbo programą. Valstybės narės ją turi kaip žinia, dar patvirtinti. Ji dabar jau yra išdalyta, išplatinta valstybės narėms ir viskas yra jų rankose. Mes, kaip žinia, irgi konsultuosime su pilietinė visuomenė dėl šios ambicingos, bet realistiškos programos įgyvendimo. Dėkuoju, ponė Tilimans, iš tikrųjų turiu pasakyti, kad labai malonu išgirsti, jog e, laikotės tokio strategiško požiūrio. Ispanija pirmininkaujanti labai daug ir gerai dirbo. Mes labai vertiname ministro Duartės pastangas ir jo bendravimą su mumis, bet dabar iš tikrųjų turime galimybę dirbti strategiškiau. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisų strategiją, apie poreikį pasižiūrėti į įgyvendinimą e, principų, taip pat inkorporavimą e, žmogaus teisų principų į kitas politikos rytis. Dabar norėčiau pasiūlyti Jums vieną dalyką. Galbūt galėtume surenkti ar seminarą, ar panašų renginį e, ir pasikalbėti apie įvairius dialogus, nes yra tiek daug pastebėjimų ir galbūt mes galime tokiu būdu apsispręsti, kaip e, galėtume pasiekti daugiau rezultatų, galbūt galėtume uh, kartu dirbti. Mes jau pakomitetėje žiūrime į daugelį dalykų e, dialogų srityje horizontaliau. Jūs paminėjote ką tik tai keturias sritis, pagal kurias norėtume daugiausiai, norėtumėte daugiausiai dirbti. Ir e, Mums įdomu sužinoti, kaip įsivaizduojate bendradarbiavimą su parlamento komitetais. Mes pagal vieną ar dvi temas galime prisidėti prie inko, inkorporavimo tam tikrų elementų. Pavyzdžiui, prisimenu e, pokalbį su Žemės ūkio komiteto pirmininku apie maisto saugumo klausimo įtraukimą. Tai galbūt mes galėtume plačiau pakalbėti apie bendradarbiavimą. Dabar mielai e, pakviesiu Davidą Nikolsą iš Amnesty International, e, kuris pateiks nevyriausybinio organizacijų tinklų požiūrį apie būsimąją žmogaus teisų programą. Aš norėčiau taip pat prisidėti prie pozityvios atmosferos e, tvyrančios šį rytą. E, mes žinome, kad Vokietijos ir Danijos susireikalų ministerijos e, atsiuntė laišką. Mes iš tikrųjų išgirdome ir iš Belgijos labai malonius žodžius, daug žadančius. Taigi tiek pasakysiu, pasidžiaugsiu šio ryto reakciją. Taip pat norėčiau padėkoti Belgijos atstovui už jau žengtus žingsnius link NVO, tiek link mūsų organizacijos atskirai, tiek link viso tinklo. Mes tikrai labai laukiame bendro darbo per ateinantį pusmetį. Taip pat norėčiau paprašyti daugiau skaidrumo, turiu omeny darbo dokumentus, nes per pastarąjį pusmetį nebetekome prieigos prie kurių dokumentų. Aišku, mes Ispanijos nekaltiname E, dėl to, bet iškylo tam tikrų institucinių problemų per šį laiką ir tikiuosi, kad įveiksime jas ir grįšime prie situacijos, e, kurioje buvome, kai Švedija pirmininkavo tarybai, tada mes e, galėjome susipažinti su darbo grupių darbo tvarkėmis, matėme datas įvairių dvišalių sustikimų, taip pat daug remiančių dokumentų, net ir iš ministerijų. Taigi dabar jūs e, dirbate vyriausiosios įgaliotinės vardu, tikiuosi, kad ji taip pat suvoks, kaip svarbu užtikrinti daugiau skaidrumo pilietinės visuomenės organizacijoms ir parlamentui, susipažįstant su dokumentais. E, dar norėčiau pakomitečio dėmesį ir kitų institucijų dėmesį atkreipti du dokumentus. Jūs minėjote mūsų rekomendacijas e, Belgijos, Belgijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Aš dar kol kas visam pakomitečiui jos neišplatintos, aš tą padarysiu šiandieną. Dar norėčiau paminėti ir atskiras e, rekomendacijas, kurias pateikė Euromed organizacijų tinklas Belgijai kaip pirmininkaujančiais valstybei ES viduržėmio jūros regione dėl žmogaus teisių. Aš detalių dabar jums nepasakosiu tų pasiūlymų, bet šiandieną pakalbėsiu plačiau apie išorės veiksmų tarnybą. Ir norėčiau išlaikyti tą pozityvę atmosferą, mm, neįs, neįsijūkęs negatyvės detalės, nesivelsiu jas e, Žinome, kad Ašten ponė prieš keletą savaičių pranešė apie visos politikos peržiūrą, mes labai džiaugiamės tuo, to prašėme keletą metų. Ir tai labai susišaukė su peržiūros savoka, apie ką tik tai kalbėjo e, Belgijos atstovas. Ir nevyriausybinės organizacijos e, pasisakys šio klausimu prieš po poros savaičių. Tikimės, kad bus e, labai rimtai pasižiūrėta į šį svarbų žmogaus teisų dialogų klausimą. Tiek pirmininkė, tiek Belgijos atstovas apie tai e, užsiminė šį rytą. Žinome, kad dabar yra nepaprastai daug žmogaus teisų dialogų. Kai kurie jų vyksta gerai, duoda gerų rezultatų, konkrečių rekomendacijų, e, kurias paskui padedant ES įgyvena trečioji šalis, o atvirai kai kurios iš jų yra paprasčiausiai diplomatinės ir reikia tai pripažinti, bet tai nebūtinai reiškia, kad jos neturi jokio vaidmens. Bet e, kaip kad dabar dažnai yra, nereikia jų pasinaudoti kaip mm, e, priedanga ir aišnimu, kad e, nereikia nieko kito bedaryti. Ir Kartais dabar atskiros valstybės narės panašiai ir elgesi. Aišku, svarbiausias dalykas būtų gairių įgyvendinimas, geresnis įgyvendinimas. Mes pilietinės e, visuomenės organizacijos jau daug metų e, tą raginome daryti. Mes tikimės, kad peržiūra daugiau dėmesio skirs vietos ir regionėms, o ne globaliosioms, ne globaliai žmogaus teisų strategijai. Mums reikia, kad žmogaus teisų strategijos būtų priderintos prie vietos poreikių, kad būtų galima pasitelkti visas priemonės kur kas labiau integruotai negu kad dabar. Taip pat bus labai įdomu pamatyti, Kaip vis, pilietinės visuomenės konsultacijos galėtų įsilieti į šį procesą? E, vienas iš tokių dalykų galėtų būti žmogaus teisų forumas 12-13 e, Liepos mėnesį. Aš labai džiaugiuosi, kad vyks du seminarai taip pat. Vienas užsiims e, vidaus išorės nuoseklumo dalykais Tikriausiai pakomitečio nariai žino, kad e, Amnesty International labai jau seniai ragina įdėkti šios dalykus ir malonu, kad dabar jau institucijos pripažįsta egzistuojančią problemą dėl nuoseklumo viduje ir išorėje. Tikimės, kad nuo šiol šį klausimą bus žiūrima rimtai ir kad seminaras pasiūlys konkrečių rezultatų ateičiai. Kitas seminaras, kuris mus, kurio labai laukime forumo sistemoje, tai yra e, SER. Mes žinome, kad e, per pastarosius keletą metų institucijoms buvo sunku spręsti tam tikrus žmogaus teisų aspektus ir e, mes per pastarosius keletą metų Amnesty International e, nemažai čia padirbėjome ir tikimės, kad ES imsis labiau integruoto požiūrio e, link visų žmogaus teisių, nes jos yra universalios ir nedalomos. Nes e, anksčiau e, buvo daugiau galvojama apie pilietinės ir politinės teisės ir socialinės ir kultūrinės kartais būdavo pamirštamos teisės. E, Dar reikia pasakyti, kad per kelią, per mm, pastarį pusmetį iškilo problemų New York'e ir Ženevoje. Kalbu apie jungtinės tautas dėl koordinavimo veiksmų, atskaitomybės, e, už priimtus sprendimus. Ir tas problemas reikia kaip galima greičiau išspręsti. Jūs taip pat pastebėjote labai teisingai, kad vyks žmogus teisų tarybos peržiūra ir reikia parengti poziciją dėl tos peržiūros. Ir dar buvo paminėta, kad G8 priėmė rezoliuciją dėl mirties bausmės. Mes labai e, džiaugiamės tuo ir rezoliuciją paremsime per ateinančius mėnesius, tai bus mūsų vienas iš prioritetų, bet mums išlieka tam tikras susirūpinimas dėl to, kad procesas yra gana lėtas. Mes e, galvojame, kad būsime pasieję kur kas daugiau negu kad yra iš tikrųjų ir lėtumas E, apsunkina ne tik valstybių narių darbą, bet ir pilietinių organizacijų veiklą. Mes, užsimdami lobizmų su trečiosiomis šalimis e, šioje srityje, dirbame ir tikimės, kad galėsime pasiekti pažangus prieš prasidedant e, aukštojo lygio diskusijoms bendrojoje asamblėjoje bet vargu ar mums iš tikrųjų pas, pavyks pasiekti trokštamų rezultatų, nes esame uždėlsę šią veiklą. Dar keletas pastebėjimų dėl dvišalių susitikimų. Kadangi e, per pastarai pusmetį buvo nemažai institucinių problemų, tai daug treč... susitikimų su trečiosiomis šalimis buvo nukelta į antrąjį pusmetį. Ir mes suprantame, kad E, buvo tam tikrų mislingų, paslaptingų dvišalių sutikimų, ne visuomet buvo tikėtasi, kad jie įvyks. E, galiu čia paminėti ES viduržėmio jūros vadovų sutikimą ir tam tikrus e, susitikimus su asocijuotomis šalimis. Kaip jūs tikriausiai žinote, daug problemų mums žmogaus teisų organizacijoms iškilo dėl ministerijos ministerinio lygio susitikimų dėl to, kad organizavo e, juos tam tikros geografinės darbo grupės, o ne e, darbo grupė žmogaus teisų srityje. Mes taip pat vertiname tai, kad jūs norite imtis globalesnio požiūrio ir tikimės, kad tai atsispindės ir tolesniuose susitikimuose. Mes pateikėme rekomendacijų Ispanijai, kuri prieš pradant jai pirmininkauti tarybai. Taip pat e, pateikėme rekomendacijas, kaip sakiau, Belgijai ir ten yra dešimt konkrečių atvejų nurodyta pabaigoje rekomendacijų. E, siūloma išplėsti es priemonės, es įsitraukimą su trečiosiamis šalimis bendraujant, taip pat e, dirbti kaip galima plačiau. Mes norime pamatyti, kad ES įgyvendintų priemonės pagal šiuos dešimtį konkrečių atvejų. Taip pat e, norėsime išgirsti paskui jau, e, kaip sekėsi Belgijai įgyvendinti tą dešimt punktų. Dėkoju. Kaip jūs sakėte, dabar turėjome e, pirmąją galimybę susitikti pakomitetyje e, su pilietinės visuomenės atstovais, su darbo grupės žmogaus teisų sityje atstovais ir jūs minėjote, kad vyks Liepos mėnesį e, didelis susitikimas. Ačiū už kvietimą, mes jame dalyvausime. O dabar pradėsime diskusiją. Pone Gal e, buvo įprašiusi pasisakyti, bet ji, jos nėra salėje. Ar dar kas nors? Ne? Prašom, ponė Kilnilsen. Na, nereikės matyt kovoti čia dėl mikrofono, tai visai malonu ir neturiu klausimų, esu patenkinta tuo, ką išgirdau, bet tiesiog norėčiau pasinaudoti progą ir atkreipti dėmesį iš tai, ką žmogaus teisų komitetas buvo išsiuntęs e, savo delegaciją į Vašingtoną į autochtoninių tautų forumą, aš taip pat ten dalyvavau ir manau, svarbu nepamiršti, peržiūrint žmogaus teisų situaciją ES, kad ES taip pat yra autochtoninių tautų ir šių tautų likimo klausimas, tautų, kur žmonės yra ES piliečiai, yra svarbus. Man tai yra labai svarbus klausimas, norėjau paminėti. E, gal ponas Tilemans nori sureaguoti į išreikštą pastebėjimą? Dėkuoju pirmininkė, ačiū už pastabas. Pirmiausia, ši labai svarbi tema E, reikalaus e, platesnio bendradarbiavimo e, su parlamentu ir su pakomitečiu. Galbūt aš nepakankamai apie tai kalbėjau, bet mes kviečiame jūs apsilankyti į mūsų susitikimą, kuris, rengiamą susitikimą, kuris mm, turėtų būti surinktas greitai. Ir ten bus kalbama apie Lisabonos sutarties neštus pokyčius. Mūsų nuomonė tai bus labai svarbus e, susitikimas ir pirmininkė, aš norėčiau Jūs pakviesti. Mintis e, surenkti seminarą ar darbų tvarkė yra gana įdomi. E, ši mintis išsirutuliojo konsultacijose su pilietinė visuomenė. Reikia pasakyti, kad e, konsultacijų ir dialogų vyksta daug. Kaip sakoma, e, kaip buvo pasakyta, jie yra labai įvairūs ir dabar atliekama peržiūra. Galime galvoti, kaip toliau dirbsime. Ieškome atsakymų peržiūros metu. ir labai džiaugsimės bet kokiamis naujomis mintimis, idėjomis šioje srityje. Kartais e, vyrauja tendencija, kad reikia likti ten, kur esame, dialogų ir konsultacijų srityje, tai yra toks e, konservatyvus požiūris. Bet reikėtų iš tikrųjų pergalvoti visą procesą, naujai pradėti. Ir kad užsitikrintume tai, mums reikia kažkokio postumio iš išorės. Ir mes iš tikrųjų bandysime šią mintį išlaikyti, primti domen. Taigi dėkoju už papildomus pastebėjimus. Aš e, e, taip pat e, manau, kad tai, kas buvo pasakyta nevyriausybinės organizacijos atstovo, yra irgi labai svarbu, o aš galiu pasakyti, kad mes tikrai labai stebėjome stengsimės daryti viską, ką galime. Per pastaruosius e, šešis mėnesius, Davidai, jūs matėte, kokie vyko pokyčiai. Pastarėjai e, šeši mėnesiai buvo sudėtingi dėl tų pokyčių. Ir aš nemanau, nesitikiu, kad mes viską išaiškinsime visose srityse per ateinantį pusmetį. Mes tęsime darbo procesą ir turime dar daug ką nuveikti. Ir iš tikrųjų sieksime, kaip galima daugiau dokumentų jums pateikti, bet pirmiausia, reikia jums galbūt e, kreiptis ir į Europos parlamentą, kadangi tai yra vienas iš, viena iš pagrindinių institucijų. Mes turime nepamiršti, kad egzistuoja pokyčiai visose darbo grupės veiklos srityse ir labai daug ko tikimės iš čia. Dėl mirties bausmės. E, pirmasis posėdis buvo rezultatyvus New York'e buvo suinteresuotos pusės šalis susitikusios šiuo klausimu. Pirmojo posėdžio rezultatai mus nuteikia optimistiškai. Dar norėčiau pasakyti, kad Aš nežinau apie e, kitas e, sritis ES atstovavimo darbė atstovybėse, bet galiu pasakyti, kad žmogaus teisių srityje mes uh, iš tikrųjų labai daug esame pasiekę. Pavyzdžiui, Belgijos delegacijos yra labai įsitraukusios šį procesą, yra labai aiškus pasidalymas darbais, planavimas. Tai yra dar vienas žingsnis link to, kas ateityje bus e, išorės veiksmų tarnyba. Mes e, taip pat e, numatysime, kalbant apie šią tarnybą, tam tikrus prioritetus jos veiklai. Taigi tiek, atrodo, aš jau pakankamai kalbėjau, Viską pasakiau. Ačiū. Norėčiau visų pirma suteikti žodį kolegai Giorensui, o paskui Europos komisijos atstovui ir dar kitiems kolegams, kurie nors pasakyti, laiko užteks. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kiek pavėlavęs atvykau, tad nežinau, ar jau turėjote progą aptarti ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos e, situaciją ir problemą, mano manimo, tai yra būtina padaryti, nes tai reikštų, jog 27 valstybės narės pripažintų joms svarbės vertybės ir tai taip pat svarbu ir mūsų užsienio santykiams, nes jeigu veiksime iš vien, tai paveiksime ir tuos, kurie iki šiol gal tokio spaudimo iš ES nejautė. Ir tam be abejo reikia elgtis įtikinamai. Tad aš jau ne kartą, jau daug kartų čia esu panašiai reikalavęs, ko gero jau erzinu visus tuo, bet dar kartą sakau, kad visos 27 valstybės narės privalo pripažinti Strasbūro žmogaus teisų teismo sprendimus. Nes kaip kitaip tuomet, pavyzdžiui, užsienio santykių kontekste arba geros kaiminystės politikos kontekste paaiškinti, kad vyksta viršūnių sustikimas tarp Rusijos ir ES ir mes sakome, kad reikia gerbti žmogaus teisės, o tuo metu kai kurios ES valstybės narės nėra pasirengusios pripažinti Strasbūro žmogaus teisų teismo sprendimų. Tai yra prieštara. Taigi, ką ketina daryti Belgija kaip ir pirmininkaujančioji valstybė, siekdama pakeisti situaciją? Ar imsitės panašios iniciatyvos? Ar stengsitės užtikrinti, kad visos 27 valstybės narės įsipareigotų pripažinti visus teismo sprendimus? Taigi, kaip jau sakiau, aš ir toliau kartoju tą patį, reikalauju vis dar to paties. Uh, Pone Garansai, e, tikrai naudinga tą priminti kaip politikė. Žinau, kad jeigu daug kartų kartosi vieną pasiūlymą, gali, tai tikėtina, kad vieną dieną jis bus ir gyvendintas. Svarbu, kad e, prisijungimo metu buvo įsipareigota ir Mes kol kas dar ne, ne, ne, nesvarstėme prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos klausimo anksčiau. Ačiū Jums už šios pastebėjimus. Pa, skirsime laiko ponui Tylemansui apmastyti savo pasiūlymą, bet prieš tai išklausysime Europos komisijos atstovo pasisakymo. Uh, uh, ačiū. Norėčiau padėkoti kolegams už Belgijos, už, komandin, už tokią komandinę dvasę, nes turiu pasakyti, kad mes niekada anksčiau nebuvome taip e, glaudžiai traukti į darbą nuo pat pradžių pirmininkavimo. Sakyčiau, kad vyksta susiliejimas. Mes niekad nedalyvavome žmogaus teisų darbo grupės užduočių planavime. Taigi, per pusmetį, atinantį pusmetį planuojama inicijuoti daugybę, tikrai labai daug projektų. Ypač jeigu kalbame apie naująją ES žmogaus teisų strategiją, kai kurie uh, E, veiksmai buvo siūlyti 2001-aisiais, prasidės kai kurie svarbus e, projektai, pavyzdžiui, nevyriausybinio organizacijų forumas, taip pat konsultacijos su visų susijusių grupė atstovais ir svarbu. Ir kai, iš, kai kurios iš iniciatyvų bus tęsiamos 2011-aisiais. Norėčiau sureaguoti į tris dalykus. Visų pirma, nuseklumas išorės ir vidaus veiksmų. E, iš tiesų visi Europos parlamentas, plėtinė visuomenė, institucijos, Belgija, pirmininkausinti žmogaus teisų darbo grupė, tai tam pritarė. Ir taip pat iš išorės perspektyvos viską vertinant, tikrai reikia daug nuveikti viduje. Tai yra skleisti informaciją, informuoti kolegas komisijoje ir informuoti tinkamų direktoratų darbuotojus bei parlamente e, komitetus, kurie užsima vidaus politikos sritimi informuoti apie tai. Ir mums tikrai labai malonu, kad ponė De Kaiser, parlamento narė, sutiko pirmininkauti ir, ir būti viena iš moderatorių seminare šią temą, tai yra išorės ir vidaus veiksmų sklandumo klausimais taip pat tai, kas buvo pasakyta dėl prisijungimo prie Europos žmogaus teisų konvencijos ir visos peržiūros sistemos, viso, viso per, visos peržiūros veiklos, kalbant apie tas konvencijos narės, kurios nėra ES narės. Tai čia galime rasti bendrumo sąlyčio taškų, Mm, sakyti, kad mes, mūsų jie bendros vertybės ir, ir raginti tas valstybės, kurios nėra esnarės įgyvendinti mm, visus susijusius, vis, žiebtis visų susijusių užduočių žmogaus teisų srityje ir puoselėti bendras vertybės, dėkti jas praktiškai. Ir čia dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad kalbant apie išorės santykius, na, ribų nėra. Mes galime užsimti žmogaus teisų sklaida, pažangiausios praktikos sklaida, ypač santykiuose su trečiosiamis šalimis. Ypač, pavyzdžiui, kalbant apie kompetencijų paskirstimą ES institucijoms Pavyzdžiui, galima e, nagrinėti, kaip valstybėms narėms sekasi gyvendinti Europos žmogaus teisų konvenciją. Taigi pagrindo inicijuoti tokį dialogą žmogaus teisų e, klausimais yra be galo daug, galimybės yra beribės. Ir kolegos, kurie užsima vidaus politikos klausimais žino, kad jų kompetencijos, jų e, galimybių, jų veiklos galimybės yra ribotos, nes kompetencijos vidaus e, politikos srityje yra labai aiškiai apibrieštos. Toliau dialogas žmogaus teisų srityje, visiškai su, sutinku su ponu David Nichols, yra dialogų, kurie pasiteisina, o yra tokių, kurie tinkami, geri, nes tai yra diplomatinės veiklos e, dalis kalbant apie tuos, kurie pasiteisina, kurie atlieka savo uh, funkciją, tai yra dialogai įtraukti į sutartį su trečiosiamis šalimis, ten yra numatytos veiksmų programos, paramos programos susijėtos su žmogaus teisų dialogu ir tuos visus klausimus reikia peržiūrėti, peržiūrint sutartis. Toliau, užtikrinant e, žmogaus teisų darbo grupės COHOM darbo plėtimą, kuri dirbs Bruselėje. Reikia nepamiršti, kad per kitą pusmetį institucijose įvyks pokyčiai ir iškyla rizika, kad valstybės narės nebesi, nebesijaus žmogaus teisų politikos savininkėmis, o kaip buvo iki šiol, ypač kalbant apie kauhom atsiradimą. Ir vis daugiau užduočių ir atsakomybės perkeliant ponios Ešton tarnyboms ir pačiai Ešton, mes nenorime, kad tas savininkiškumo jausmas dinktų. Mes norime, kad e, visi laikytųsi drauge ir kad, kad norime klausytis ir valstybių narių gyvendinami šią politiką. Ačiū, ponė Kirs. Man atrodo, dar buvo iškeltas įdomus klausimas, kurį paminėjo ponas David Nichols, kad sunku patekti į tarybos darbo grupės, ypač tas struktūras, tas darbo grupės, kurios rengia valstybių strategijas. Ar jūs turėjote omeny tai, kad, kad tos darbo grupės nedalyvauja kai kurioje veikloje ar, ar kaip? Ypač dabar, tai reikia akcentuoti ypač dabar, kuomet yra kuriama Europos išorės veiksmų tarnyba. Nes uh, nežiūrinti tai, kad ponia Ashton turi daug gerų ketinimų užtikrinti, kad žmogaus teisų veik, klausimai raudona gyja praeitų per visas politikos rytis. Tačiau vieni užsims vienais klausimais žmogaus teisės ir tie kiti kitais. Nežinau, ar mums pavyks pers, pasiekti perslaužimo čia. Norėčiau, kad jūs pakalbėtumėt tą temą. Ir Ponas Vakmilan Scott, vicepirmininkas, ką tik išėjo iš posėdžio, kaip tik aš važiuosiu jo kai ko paklausti apie šią diskusiją ir apie demokratijos e, sklaidą. Žinau, kad jis draugė su pirmininku Buzeku lankėsi Vašingtonė šią savaitę, kur dalyvavo aukšto lygio dialoge dėl demokratijos klaidos. Deja, jis jo čia jau nėra, bet noriu paprašyti, kad ponas Tilematis ir ponas Hersas atsakytų, ar jūs, pavyzdžiui, siekiate gyvendinti tarybos išvadas dėl mm, paramos demokratijai. Pusė vienuoliktos prasidės klausimas skirtas žmogaus teisų padėčiai Kongo demokratinėje respublikoje. Pone Tilemansai. Uh, okay, um, Donc, on the, on the, on the Ačiū, norėčiau pono, atsakyti pono Gurens, Gurens užduotą klausimą. Būtent todėl mes ir ėmėmės išorės ir vidaus veiksmų nuoseklumo klausimo, nes Lisabonos sutartytis mums suteikia galimybę ES prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos ir ES žmogaus teisų hartija įsigalios ar įsigaliojo jau išskyrus tose valstybėse, kurios pasirinko galimybę jos netaikyti. Ir šie du klausimai, ar šie du įvykiai yra įmanomi dėl to, kad patvirtinta Lisabono sutartis. Ir Tai taip pat momentas, kuomet mes svarstome išorės ir vidaus veiksmų nuseklumą. Šiandien po pietų vyks pirmasis tokio pobūdžio susitikimas ir e, susitiks visi žmogaus teisų konvencijos įgyvendinimas stebintis komitetai. Noriu pasakyti kai ką apie ES valstybių narių elgesį ir veiksmus įgyvendinant ir ratifikuojant jungtinių tautų e, sutartis, žmogaus teisų sutartis. E, turime rūpintis, turime domėtis ir visais šiais aspektais. Toliau dar vienas dalykas. Darbo grupė, kuri užsima su Europos taryba susijusiais klausimais, ji taip pat dirba šioje srityje ir labai rekomenduočiau ponui Giorensui kreiptis į juos ir išsakyti labai aiškę žinę jiems. Geografinės grupės. Būtent taip, iš tikrųjų, kalbant apie jas, ir iškyla skaidrumo trūkumas, skaidrumo trūkumo klausimas. Žmogaus teisų klausimų akcentavimas tose geografiniuose darbo grupėse. Mes Belgijos ir Vininkamo metu bandysime išsiaiškinti, ką čia galime nuveikti ir kaip pilietinės visuomenės atstovai galėtų tiesiogiai su jais bendrauti. Žinoma, dialogai visose sritise ir konsultacijos turėtų būti bendras tų geografinių grupių darbas. Ir mes tikimės esminių diskusijų, kurios vyktų drauge tarp tų geografinių grupių ir žmogaus teisų darbo grupės. Mes taip pat bandome integruoti įvairias temas, pavyzdžiui, kaip pavyzdį galėčiau pateikti prieigos prie, prie maisto klausimą. Mes bandėme renkti, bandome renkti bendrus susitikimus su CODEF organizacija ir tai vienas iš pavyzdžių, kaip mes rengiamės dirbti draugę su kitomis, su kitomis tarybos grupėmis. Kodef yra vienas iš jų. Taip pat dirbame ir su, su kitomis darbo grupė HG, SIFCOM, politinio komiteto lygmenių. Tai yra darbo grupė, su kuriamis rengiamės labai glaudžiai bendradarbiauti. parama demokratijai yra taip pat labai svarbus mūsų darbo tvarkės klausimas. Ir norėčiau pereiti čia prie. Kaip jau minėjau, mes laukiame komisijos pažangos ataskaitos ir tarybos sekretoriato ataskos apie mm, šalis, kuriuose buvo, buvo vykdomi eksperimentiniai projektai. Mes norime užtikrinti e, e, veiksmingą išvadų gyvendinimą ir paskui pasiž... bandysime aiškintis, kaip galime toliau gyvendinti tarybos išvadas, kokiu to lenksnių veiksmų galime imtis. Pirmininkė, mes jūs rengėmės nuolatos informuoti visais šiais klausimais. Ačiū. You, Ponas Tilemas dar iš komisijos, prašom. Taip iš tiesų mes dirbame ties e, to, tą ataskaitą, kurią privalome pateikti tarybai. Ir tai registruojame padaryti iki lapkričio ir parlamentui taip pateiksime informaciją, visą bendrą vaizdą apie situaciją. Dėkuoju. So now I um, believe that we can uh, close this interesting exchange of views with. Um... Taigi, labai buvo įdomu apsikeisti nuomonėmis su ponu Tilemans, man vis dar nauja yra ta pareigybė, ne, nesu gerai įsiminusi visų pareigų, kohom pirmininkas, vyriausiasis įgaliotinės ašton tarnyboje. Taigi, manau, ateitie puikiai bendradarbiausime, taip pat ir su pilietinėmis organizacijomis ir nemažai ko pasieksime. Ir dabar, mėly kolegos, pereiname prie pagrindinės mūsų programos šį rytą dalies pačiu laiku kalbame apie žmogaus teisės Kongo demokratinėje respublikoje. Sorganizavome šios klausimus kartu su vystimosi reikalų komitetu ir sveikinuosi su ponia Kretu, kuri taip pat atvyko į klausimus kaip bendra pirmininkė. Na ir kodėl pačiu laiku rengėme šios klausimus? Švenčiame 50 metų Kongo Demokratinės Respublikos e, nepriklausomybės sukapti. Tai buvo birželio 30 dieną. Ir norėčiau priminti Europos parlamento skubos tvarka praėjusį mėnesį priimtą rezoliuciją dėl pono Čebėjos Bahizirė nužudimo. Šis pavienis atvejis sukėlė tikrai daug pasaulinio dėmesio, jis buvo veiklus žmogaus teisų gynėjas. Buvo teisininkas, kuris e, nebijojo kovoti su problemomis šalyje ir priešintis valdžiai. Visą gyvenimą savo tam paskyrė. Ir antroji priežastis, dėl ko puiku dabar surenkti šios klausimus, yra, kad uh, AKR ir ES parlamentinės asamblėjos sustikimas, kitas vyks Kinšasoje, Kongo demokratinės Respublikos sostinėje nuo gruodžio 2 iki 5 dienos šiais metais. Praėjusį gruodį parlamentas yra taip pat prieėmęs kitą bendro pobūdžio rezoliuciją dėl žmogaus teisų padėties Konge. ir žmogaus teisų taryba taip pat šių metų kovo mėnesį yra pateikusi ataskaitą dėl to Kongo Demokratinės Respublikos valdžia yra prieimusi keletą ataskaitų šią temą, galite su jomis susipažinti pateiktame dosie. Ponas Alstonas E, jungtinių tautų specialusis pranešėjas buvo apsilankę Konge ir pateikė širpinančią ataskaitą, vyksta nužudimai, egzekucijos šioje šalyje ir nuo 2007 metų gruodžio iki 2010 kovo buvo nužudyta beveik 2000 e, žmonių, apie 2000 žmonių pagrobti, taip pat e, tarp jų ir vaikai. Ir egzistuoja vis dar nebaudžiamumo principas. Vis dar daug prievartavimo atvejų, kaip e, tai naudojama kaip ginklas kare. E, kal, kal, sąlygos kalėjimuose yra labai e, sudėtingos. Ir šiandien mes kalbėsime apie žmogaus humanitarnę padėtį šalyje, kur beveik 2 milijonai žmonių buvo priversti persikelti iš gyvenimojų vietų dėl e, vykdomo smurto, pavyzdžiui, tokių grupių kaip viešpatės pasipriešinimo armija ar taip pat FPJC. Dabar norėčiau perėti prie mūsų klausimo programos ir pakviesti uh, ponę Koriną Kretų, vystimosi darbo grupės, atsiprašau, vystimosi komiteto atstovę. Nu, ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti vystimosi komiteto vardu už kvietimą dalyvauti šiame klausime. Dalyvauju čia kaip vystimosi komiteto vicepirmininkė. Taip pat žinau, kad čia dalyvaus e, žmogaus, Kongo žmogaus, žmogaus teisų organizacijų atstovai. Bus labai įdomu aptarti pažangą, kurią pasiekė žmogaus teisų organizacijos dirbančios ten, tačiau smurto eskalavimas dėja mums buvo svarbiausia tema pastaruoju metu. Ir dabar vystimosi komitetas, vystimosi komitetas neseniai e, svarstė prioritetų projektus šioje srityje, skirstant humanitarinę pagalbą ir mes e, kalbėjome apie patirtį e, Kongo demokratinėje Respublikoje, kur e, m, žmogaus teisų pažydinėjimai pasiekė neregėtą mastą. E, Konge įvykdyta daugybė žmogaus teisų nusikaltimų. Taip pat įvyko susitikimas, kuriame svarstėme moterų padėti Kongė. Kaip žinote, Kongė privartaujami vaikai, moteris, berniukai. Dėja, tokia yra liūdna realybė. Kaip žinote, komisijos narys Deguhtas yra pareiškęs poziciją dėl žmogaus teisų pažydinėjimų e, Kongo e, Respublikoje. Tai tos šalies vyriausybės e, jis buvo paskotas persona non grata. Mes kalbame apie tai, kad neseniai buvo nužudytas žmogaus teisų aktyvistas Čebėje Bahirizi. Junktinės tautos taip pat konstatavo, kad smurto e, eskalavimas toje šalyje e, yra neregėtas, kaip labai daug vaikų ir moterų buvo nužudyta nuo gruodžio 2009 ir per savaitę šalyje yra išprievartaujama 160 moterų. Vakar Kongas e, pažymėjo 50-ąją savo nepriklausomybės metinės, tačiau Kongas negali žymėti net vienerių demokratijos viešpatavimo metinių. Žmonės, ten gyventi žmonės baiminasi dėl savo ateities. Deja, ten dirbančios humanitarinių e, humanitarnės grupės susiduria su pavojumi gyvybei. Mano, mes manome, kad svarbiausia yra užtikrinti saugumą toje valstybėje. Deja, donorų suteikta pagalba, iš, jo, iš tos suteiktos pagalbos 70 procentų buvo neįmanoma suteikti. Kalbame apie 857 milijonus eurų reikėtų parengti e, aktyvesnę strategiją, kaip užtikrinti beginklių asmenų apsaugą šalyje. Manau, kad Europos parlamentui tenka pareiga šioje srityje. Taip pat tuo, to turėtų imtis ir vyriausiai įgaliotinė ir dirbti draugės su jungtinėmis tautomis, kad būtų pasiektas bendras rezultatas. Aš tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti konkrečių rezultatų šioje srityje. Uh, Dėkuoju vicepirmininkė, dabar galėčiau pakviesti pirmąjį svečią pasisakyti dešimčiai minučių. Tai yra Tarptautinės žmogus teisų federacijos generalinis sekretorius ir e, rinkikų lygos Kongo demokratinėje Respublikoje pirmininkas, ponas, narys, e, ponas e, Nsapu Mukulu. Jūs turbūt pastebėjote, kad e, jisai šalia savęs yra pasidėjęs pono Čebėjos nuotrauką, tai yra nužudyto žmogaus teisų gynėjo nuotrauką. Ačiū ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Tarptautinės žmogaus teisų organizacijos ir jos padalinių Kongė vardu norėčiau padėkoti už kvietimą į šį svarbų posėdį. Ir iš pat pradžių norėčiau informuoti, kad naktį iš Bedželio pirmosios į antrąją buvo nužudyti du žmogaus teisų gynėjai organizacijos Lievodė Sanva, tarp jų ponas Čebėja Baizirė. Jis buvo nužudytas, antrasis jo vairuotas Fidelė Bazana Edadi vis dar laikomas dingusiu be žinios. Yra nemažai faktų leidžiančių numanyti, kad valstybinės e, institucijos, valstybinės pajėgos buvo e, įsikišusios ir prisidėjo prie šio nužudimo. Ir todėl prašyčiau um, pagerbti tylos minutę pono Čebėje Paizirė. Merci. Mesi, madame, mesdames, messieurs les parlementaires. Dėkoju. Ponios ir ponai parlamento nariai, šis dvigubas nusikaltimas yra vienas iš tų nusikaltimų, kurie nulatos vyksta per pastarosius ketverius metus. Paskai Mongulų, kai kurie žurnalistai, Pakola Bamba, nuomojama, visi buvo nužudyti. Ir šis, ši dviguba žmogžudystė parodo, kokia yra žmogaus teisų padėtis šalyje, kur valdžios institucijos beveik visiškai žmonėmis nesirūpina. Deja, šis nusikaltimas, ši žmogžudystė nieko nenustebino. Mūsų organizacija dar prieš metus atkreipė pasaulinės bendruomenės dėmesį į kritišką situaciją žmogaus teisų Konge. Ir ponios ir ponai, vilčių tikrai buvo nemažai po 2006 metais įvykusių rinkimų. Tarptautinė bendruomenė labai daug iš jų tikėjosi. Na, nu, dabar žmogaus teisų organizacijos visgi labai neigiamai vertina žmogaus teisų situaciją visoje šalyje. Tiesa, rytinėje šalies dalyje padėtis itin dramatiška. Šiandien visose srityse e, siunčiami signalai yra pavojaus signalai Ir pakaktų jau vien to, jeigu valstybinės institucijos tiesiog parodytų tą politinę valią ir pagerintų žmogaus teisų padėtį mūsų šalyje. Tačiau tam um, trūksta lėšų šiam pasiryžimui ir žmogaus e, teisų organizacijų vertinimo yra tiesiog ieškoma įvairių dingsčių, pateisinimų, dėl ko yra nieko nedaroma žmogaus teisų srityje. Valdžia visiškai nesima jokių priemonių ir yra jaučiamas spaudimas politiniai opozicijai, žmogaus teisų gynėjams. Pagrindinės teisės ir laisvės yra visiškai nepaisomos nėra demokratinių žiniasklaidos teisių, taikios demonstracijos yra draudžiamos ir malšinamos ir taip pat visiškai be jokio pagrindo dažnai primatami žmogui kaltinimai priklausyti politiniai opozicijai. Prieš ją nuolatos imamasi spaudimo žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai yra visiškai savavališkai suimami, sulaikomi, net ir nužudomi. Ir dėl to niekas lieka nenubaustas. Taigi, viena vertus e, tokie yra politinės valdžios veiksmai, kita vertus ir pačios valstybinės tarnybos nors ir turi visas įmanomas priemonės, visgi nekeičia žmogaus teisų padėties šalyje, yra daug kankinimų, yra nusižengiama žmogaus teisėms ir paskirų žmogaus teisų organizacijų ataskaitos visos atkreipia į tai dėmesį. Kokia dramatiška yra situacija. E, ponios ir ponai, noriu žmogaus teisų, atkreipti jūsų dėmesį į žmogaus teisų lygos paskutinę ataskaitą dėl e, Kinšazos valdžios veik, Kinšasoje esančios valdžios veiksmų. Na ir taip pat pereisiu dabar prie patiktų rekomendacijų. Pirmiausia, dėmesio centre yra rekomendacijos susijusios su um, Floribero Čebėje Baizirė nužudimo atveju taip pat yra kalbama apie dialogą ir su Europos Sąjunga bei tarptautinį bendradarbiavimą. Taigi, Floribero Čebėjos Baizirės ir Fidelė Bazana Edadi nužudimai. Mes prašome jūsų daryti spaudimą Kongo vyriausybei tam, kad būtų įkurta nepriklausoma tyrimo komisija šiam atveju ištirti. Taip pat prašome kad e, čia beje Baizirės ir Bazano Edadi šeimos būtų apsaugotos, kad taip pat ir kiti žmogaus teisų gynėjai būtų atitinkamai saugomi, kad diplomatinės atstovybės ES šalių Kinšazoje prašytų, kad būtų kuriamos e, iš ankstinių perspėjimų sistemos, siekiant išvengti tokių baisių atvejų. Ir taip pat reikėtų reikalauti, kad procesai susijęs su žmogaus teisų gynėjais būtų atidžiai stebimi, kad būtų siunčiami taip pat stebėtojai ir iš ES, kad būtų vykdoma tiesioginė šių procesų kontrolė. Kad nebūtų tik tai kalbama apie Čebėjos Baizirė nužudimą ir apie Bazano Sadadį dingimą be žinios. tarptautinės bendruomenės nariai ir ES nesugebėjo priimti veiksmingų mechanizmų, kad būtų apsaugomi žmogaus teisų gynėjai. Taip pat mes prašome ir finansinės paramos e, tarptautinėms žmogaus teisų organizacijoms, jų padaliniams Nuo 2006 metų nebuvo gauta jokios paramos iš ES ir taip pat reikėtų skatinti dialogą tarp ES ir Kongo Demokratinės Respublikos. Be to reikia galvoti apie di diplomatinį dialogą pagal aštuntąjį kotonų susitarimo straipsnį, pagal kurį žmogaus teisų klausimas diplomatinių santykių tekste turėtų būti dėmesio centre ir tai turėtų būti daroma skaidriai, aiškiai bei derinant veiksmus su nevyriausybinėmis organizacijomis esančiomis Konge. Taip pat reikėtų įtraukti visus procesus NVO, į visus procesus susijusius su rengiamais dialogais pagal 8 kotonų sustarimo straipsnį. Na ir dabar pereinu prie poros rekomendacijų dėl bendradarbiavimo, vystimo. Norėtumėm jūsų paprašyti įtraukti į vairius procesus e, nevyriausybinės organizacijas, e, taip pat e, intensyviai prisidėti prie Outpolder Jusko programų vykdomų Konge ir atsižvelgti į žmogaus teisų padėtį, kuomet yra rengiami įvairūs bendradarbiavimo susitarimai. Reikėtų pasirūpinti tuo, kad lėšos, kurios yra pervedamos į Kongą, kurias gauna e, Kongo e, vyriausybė, nebūtų nutekinamos kitais tikslais, kad nebūtų jomis piknaudžiaujama. Tai turi būti kontroliuojama tam, kad nebūtų jos skiriamos kaip tik priešingai spaudimui vykdomam prieš žmogaus teisų gynėjus. Ir negalime leisti, kad ir toliau nusikaltėliai liktų nebaudžiami įvykdę tokius nusikaltimus. Šias, šios rekomendacijos, kurios išdėstytos mūsų ataskaitoje, galėtų reikšmingai prisidėti prie to, kad būtų įvykdytas teisingumas dėl Floribero Čebėjos Baigzirė nužudimo atvejo ir ypatingai ypatingai reikėtų pasirūpinti tuo, kad būtų prisidėta prie to, kad būtų nutestas kelias Kongo demokratiniai respublikai demokratijos link. Dėkoju e, visiems, ponės ir ponai. Um, uh, Dėkoju. Perskaičiau, kad Belgijos ministras pirmininkas ponas Letermas paprašė jog būtų atliktas bešališkas, jeigu būtina, tartotinis tyrimas dėl pono Čebėjos nužudimo 50-ųjų nepriklausomės metinių iškilmių kontekste. Tai buvo padaryta. Dabar man labai malonu kreiptis į poną Nuokočiak. Jisai yra Oxfamo ES humanitarnės politikos patarėjas. Prašom, žodis jums, maždaug 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmiai Europos parlamento nariai, dėkoju už galimybę pasisakyti šiandien. Aš esu ES e, e, žmogaus e, te, humanitarnės politikos patarės. Pirmininkė, prašom kalbėti lėčiau. Taigi aš esu nuo Gočelk, esu esu ES e, humanitarnės politikos patarėjas e, Oxfamo, dirbu čia e, Briuselėje. Mes nuo 70-mečio dirbame Kongo Demokratinėje Respublikoje įgyvendiname humanitarnės e, ir kitas demokratinės programas, taip pat programas susijusias su švariu vandeniu, sanitarija, e, švietimo srityje, e, pietų šiaurės kyvų, 900 tūkstančių žmonių buvo suteikta teisė į švietimą. Mes žinome, kad Kongo Demokratinė Respublika nukentėjo nuo konflikto ir kad įvykta daug žmogaus teisų pažeidimo. Ieškome potencialių sprendimų, kurias galėtų, kurias galėtų parengti paremti tarptautinę bendruomenę. Mes atlikome neseniai tyrimą ir labai greitai paskelbsime jo išvadas. Ir aš kalbėsiu šiandieną apie piliečių pirmiausia apsaugą. Kongas e, švenčia nepriklausomybės 50-metį. Dabar pagal e, jungtinių tautų vystym, žmogaus vystimosi indeksą Kongas iš 182 e, šalių yra 176 vietoje. E, humanitarnė žmogaus teisų situacija, ypač rytuose e, šalies, yra labai rimta. 5-4 milijonai žmonių nuo 88 metų. 88 metų neteko gyvybės, dauguma iš jų dėl lygų, kurias buvo galima lengviau, lengvai išgydyti. Taip pat daug žmonių mirė dėl e, konflikto. E, žinome, kad rytų Konge, Kongo ginkluotosios pajėgos e, prieš tam tikrą laiką pradėjo išpolius prieš sukarintas grupuotės e, ir dėl to taip pat labai daug žmonių žuvo. 2010 metais e, įvykdytas naujas išpolis, nauja kampanija vykdomas, siekiama nuginkluoti sukarintas grupuotės ir apsaugoti žmonės E, kai kur saugumas užtikrintas, 164 e, tūkstančiai žmonių buvo gražinta namo, žmonių netekusių e, savo namankščiau per keturis mėnesius. Sausį vasarį šių metų ši veikla buvo plačiai vykdoma pietų kyvų. Nacionalinė armija policija ir yra apmokami, kad būtų galima įtvirtinti žmogaus teisės ir e, siekti stabilumo šalyje. Tačiau e, pokalbiai su žmonėmis rodo, kad vis tik tai ginkluotosios paėgos pačios pažydinėja žmogaus teisės. 2007-2009 Oxfam ir partneriai atliko tyrimus, 93 e, procentai žmonių pasakė, kad yra nukentėję nuo ginkluotosios armijos, o tik tai 29 procentai žmonių pasakė, kad armija iš tikrųjų atlieka savo funkciją ir saugo civilius nuo sukarintų grupuočių. Nežiūrint to, beveik vienas iš trijų žmonių pasakė, kad armija galėtų e, pašalinti smurtą ir prievartą kuris reiškiasi kasdien. Ir dabar vykdoma kariuomenės reforma. Čia ES gali suvaidinti esminį vaidmenį. Uh, E, kaip žinome, yra EUPOL misija e, vykdoma ir e, dar viena misija. Nežiūrint kuklių išteklių buvo pasiekta jau labai nemažai. ES taip pat e, yra e, skyrus 900 milijonų eurų vystamosios pagalbos nuo 2002 metų. Yra parengtas 8-9 metams strateginis dokumentas šiai šaliai ir pagal jį skirta 561,7 milijardo eurų Ir ten numatytos svarbiausios rytis, pirmiausia, susijusios su e, civilio apsauga, e, tai yra stiprinti valdyseną, užtikrinti didesnį saugumą ir panašiai. E, įvairūs tarptautiniai partneriai, įskaitant ES, siekia imtis priemonių. E, kad būtų užtikrinta didesnė civilio apsauga, tačiau vis tik tai nežiūrintų priemonių dažnai jie nukenčia nuo tų, kurie turėtų juos apsaugoti. Neseniai e, mes e, atlikome tyrimą Šiaurės pietų Kyvų balandžio mėnesį ir e, nustatėme, kad apie 60 procentų respondentų pasakė, jog šiais metais padėtis yra blogesnė negu pernai. Žmogaus teisės yra pažeidinėjimas visur. Pirmininkė prašo dar kartą kalbėtoje kalbėti lėčiau, nes vertėjai nespėja versti. Visur e, pastebėta žmogaus teisų pažeidinėjimai, e, kuriuos įvykdo ginkluotosios paėgos ir kitos paėgos. Gyventojai visuose bendruomenėse e, kenčia nuo plėšikavimo, moteris, mergaitės yra prievartaujamos. Seksualinis smurtas didėja 20 iš 40 bendruomenių 75 procentai moterų pasakė, kad jos mažiau saugios jaučiasi nei pernais, o iš vyrų ir berniukų atsakymas toks buvo 65 procentų respondentų. Taip pat daugelį e, bendruomenių pastebėta, kad nėra pakankamai e, užtikrinta saugumo garantijų. Trys ketvirčiai bendruomenių pasakė, kad jos yra prieš e, tęsiamas karinės operacijas ir kad pasisako už taikų e, problemų sprendimą. E, ginkluotosios e, paėgos e, pas, pernai metais sugebėjo išvaryti tam tikras sukarintas grupuotės iš e, E, daugelio bendruomenių ir pietų kyvų 99 procentai moterų ir 100 vyrų ir berniukų pasakė vis tik tai, kad nežiūrint veiksmų, jie jaučiasi mažiau saugus negu pernai. Mūsų tyrimas parodė, kad saugumo, saugumo negalima įvertinti tik tai e, galvojant apie e, kareivių skaičius ar teritorijas, kuria, kuriuose armija kontroliuoja padėtį. Bendruomenės prašo alternatyvų, kurios padėtų užkirsti kelią smurtui. Po pusantrų metų E, ginkluota nuginklavimo operacija, kuri buvo skirta įtvirtinti taikai ir toliau e, kenkia civiliams, nes jie e, kenčia nuo smurto ir nesijaučia, kad jų saugumas yra užtikrintas. Nepakankamai armijas, armija yra finansuojama karių atlyginimai yra pakankamai maži ir tai taip pat e, neužtikrina deramų armijos veiksmų. Europos Sąjunga su e, Kongo vyriausybė taip pat ir tarptautinė bendruomenė turėtų numatyti tam tikrus prioritetus. Pirmiausia, reikia galvoti apie reformą ir galvoti, kaip tiesiogiai e, padidinti saugumą žmonių. Čia reikia padidinti gerbuvę ir atlyginimo sąlygas kareiviams, reikia daugiau logistinės paramos, reikia įtvirtinti atskaitingumą ir e, žmogaus teisės. Dėl gerbuvio, nežiūrint e, dėl to, kad bendruomenės toliau kenčia, du e, trešdaliai e, apklaustųjų pasakė, kad tikriausiai e, tai, kad kariai negauna pakankamai atlyginimo, yra pagrindinė priežastis, dėl ko armijos nariai e, imasi smurto. Ir dažnai kariai prisideda prie ekonominių nusikaltimų. Vienas iš e, armijos atstovų, kuriuos mes apklausėme, e, pasmerkė tokį karių elgesį, bet pasakė, ką jie gali daryti, jeigu jie neturi pakankamai e, valgyti. Reikia užtikrinti didesnius atlyginimus kariams, jau šiek tiek padaryta per pastaruosius metus ir reikia iš tikrųjų užtikrinti, kad atlyginimus gautų visi, kam jie yra skirti. Nes uh, E, kartais e, žmonės gyvena už vieną dolerį per dieną ir tai tenka penkių maždaug asmenų šeimai. Armijai taip pat yra laiku neišmokami atlyginimai. ES misija turi suvaidinti svarbesnį e, vaidmenį Konge stebint padėtį, bet reikia galvoti ir apie ilgesnę laikotarpio perspektyvą. Reikia numatyti kur kas. Pirmininkė, jūs kalbate per greitai ir jūs viršijote kalbėjimo laiką. Dar viena rekomendacija. Aš dvi tik tai pateiksiu papildomai. Reikia kontrolės e, punktuose užtikrinti didesnę tvarką. Karinė ir civilinė valdžia turi pašalinti kontrolės punktus, kur jie netarnauja jokiems konkretiems tikslams. E, taip pat reikia galvoti apie tai, kaip politinę erdvę plėtoti Ruandoje, nes tai yra susiję ir su Kongo saugumu. Reikia imtis ir e, toliau veiksmų, kurie užtikrintų didesnį e, civilinių gyventojų saugumą ir sukurti sąlygas jiems apsaugoti nuo sukaintų grupuočių. Taip pat reikia užtikrinti žmonių saugumą ir orumą. Čia reikalinga tarptautinės bendruomenės, įskaitant ES parama, Ir tai bus vienas, viena iš priežasčių, e, kuri leis e, demokratiniai Kongo Respublikai išaukti į tikrai demokratinę valstybę. Ačiū. Ačiū dabar. Man labai malonu suteikti žodį poniai Čiarai iš kri, tarptautinės krizių grupės. Ji yra Europos Sąjungos konsultantė šioje grupėje. Visų pirma, noriu padėkoti Europos parlamentui vystimosi komitetui bei žmogaus teisų pakomitečiui surengus šį seminarą skirtą Kongui. Aš kalbėsiu apie regioninį požiūrį ir mano pasakymas suskistas į tris dalis. Visų pirma, aš aptarsiu problemą. E, taip pat e, kalbėsiu, kaip tarptautinė bendruomenė reagavo į problemą ir aptarsiu iššūkius, kurių, kurie mūsų laukia ateityje. Tarptautinė krizės grupė šiuo metu rengia pranešimą ir vykdo tyrimą šioje srityje. Mes rengiame ataskaitą apie gamtinius išteklius toje šalyje, bet ir dirbame vietoje. Visų pirma, problema, gamtinių išteklių problema Konge. Kongas yra turtingas gamtiniais ištekliais, kaip visa ES puikiai žino. Tai yra dideli koltano, volframitų, aukso ištekliai, naudojami technologijos, techno, techn, įvairiose technologinėse aplikacijose, pavyzdžiui, mobiliuosiuose telefonuose. Daugybė E, šachtų, š, kuriuose šios iškasenamos yra išgaunamos, yra e, sukarintų grupuočių, kontroliuojamos sukarintų grupuočių. Ir ten žmo, dirbantis žmonės dirba nepaprastai sunkiomis sąlygomis. Jiems tenka kasti tas, tos e, met, naudingasis iškasenas rankomis. E, buvo, su, buvo įstikta tarptautinė grupė, kuri domėjosi E, gamtinių iškasenų panaudojimu Konge. Buvo parengta keletas ataskaitų. Laikotarpį nuo 2001 iki 2003 metų buvo domėtasi, kaip tie naudingosios iškasenos, kaip naudingos iškasenos panaudojamos karinių konfliktų finansavimui. Paaiškėjo, kad egzistuoja uždaras ratas e, tarp neteisėtos priekybos, tarp tomis e, naudingosiomis iškasenomis ir konflikto finansavimo. Buvo tie, nu, tos naudingosios iškasenos buvo panaudotos e, konfliktų Ruandoje finansavimui. Tarptautinės grupės darbas buvo labai svarbus, nes buvo atskleistas glaudus tas ir taip ryšys tarp ekono, ekonominio išnaudojimo, e, priekybos ginklais ir žmogaus teisų pažeidinėjimo Konge. Priekybos keliai eina per Burundi ir Ruandą. Ir e, prekybos apimtis yra tikrai įspūdinga - apie 600 milijonų dolerių per metus ir pasiekė mm, tos iškasenos net Pietų Afriką ir kitas e, Afrikos valstybės. E, ir tos naudingos iškasenos ne tik skatina konfliktus, bet ir atitolina tvarkos įvedimą. Deja, tai taip pat didina skurdą ir smurtą. Taip pat tai daro didžiulę žalą aplinkai, kadangi darbas, šachtoks, kadangi šachtoks pilotavimas nėra reglamentuotas, taip pat naikinami ir tropiniai miškai. Dar svarbiau yra tai, kad e, neteisėtas gamtinių išteklių eksploatavimas reiškia, kad teisėtas valdymas Konge yra neįmanomas. E, ši prekyba, neteisėta prekyba iškasenomis skatina to, tolesnį, užtikrina galimybės toliau ska, e, finansuoti konfliktus. Tai yra tiesioginės ir, tiesiog ir didžiausia kliūtis valstybės kūrimui. Užbaigdama šią savo pasisakymo dalį norėčiau akcentuoti, kad neteisėtas gamtinių išteklių panaudojimas yra politikos, karo ir tarptautinės ekonomikos sankirtoje. Ir visos e, pusės dalyvaujančios neteisėtoje prekyboje gamtiniais ištekliais apima e, E, tai, tarp jų dalyvių taip pat yra ir Kongo armijos vadai ir dalyviai. Toliau savo pasisakymą aš kalbėsiu apie tarptautinės bendruomenės atsaką į šią situaciją. Taigi, kalbant apie neteisėtą prekybą gamtinėmis iškasenomis Kongė, buvo šį klausimą, tarptautinė bendruomenė šį klausimą bandė spręsti įvairiai. Pavyzdžiui, jungtinės tautos bandė taikyti sankciją prekeiviams, bet ne pačiai prekybai. Norėčiau ypač akcentuoti tai, kad jiems nesuteikiamos vizos ir yra išaldomas jų turtas. Jungtinių tautų ekspertų grupė paskelbė sąrašą e, kaimininių valstybių pareigūnų, jų šeimų narių, kurie yra atsakingi už tą neteisėtą prekybę. Taip pat buvo išvardintos beveik 50 bendrovių pažeidusių ESBO e, gairės šioje srityje. Taip pat taptų bendrovių yra Belgijos, Prancūzijos, Junktinės karalystės, Junktinių valstijų bendrovės, kurios, kaip teigiama, dalyvavo neteisėtoje prekyboje ginklais Konge. Junktinių tautų saugumo taryba paskelbė atitinkamus dokumentus, taip pat buvo paskelbtas embargas gink, prekybai ginklams, išaldytas turtas asmenų ir struktūrų, kurios dalyvavo šioje prekyboje. šio požiūrio defektai yra štai kokie. Kaiminės valstybės ne, nesilaiko sankcijų, neįgyvendina jų, tų sankcijų neįgyvendina ir Europos bei ja, valstybės ir JAV. Kitas požiūris yra e, pačio, e, sankcijos pačiai priekybai. Tai reiškia, kad e, gerinamos eksporto, gerinama eksporto kontrolė Taip pat įmamasi priemonių didžiųjų žerų regione, taikomos e, priemonės pačiose šachtose. Tačiau tai nepadeda užtikrinti teisę to valdymo šalyje. Trečias e, požiūris yra uždrausti e, tokiu būdu išgautus, nu, išgautas naudingasias iškasenas ir tokį požiūrį pritaikė JAV bandoma atsekti tų gamtinių išteklių kilmę, išsiaiškinti, ar, ne karinės, ar, jos pardavė, ar jas pardavė karinės grupuotės. Visuomenė daro spaudimą bendrovėms, turėtų dėkti spaudimą bendrovėms dalyvaujančiams tokioje prekyboje. JAV kongrese yra parengtas e, prekybos naudingosiamis iškasenomis e, įstatymo projektas, tačiau rytų Kongė. Pirmininkė pertraukė kalbėtoją ir sako, kad e, jau, pus, jau išnaudotas visas pasisakymo laikas. Vėlgi, problemos, kokios problemos pačių eksploatuojamų, pačių šaltinių geografinės sąlygos, geologinės sąlygos. Kokie iššūkiai laukia ateityje? Tarptautinė bendruomenė svarsto, kokiu priemoniu imtis. Mūsų krizių grupė mano, kad nebuvo aptarta, ką galima nuveikti didžiųjų ežerų regione. Mes manome, kad išlieka du labai problemiški aspektai. Visų pirma, nėra koordinavimo. Pramonė, mokslininkai, tautinės organizacijos, visi dirba šiuo klausimu iš savo požiūrio taško. Ir tuo tarpu, nors ir nėra koordinavimo, dar, nesido, dar niekas nenagrinėjo, ar tie po, skirtingi požiūriai yra nuoseklus. Mes manome, kad ES turėtų pasiekti JAV pavyzdžių ir e, pri, būtų įvesta prievolė domėtis, ko, kokio, kokia, kokia yra naudingų iškasenų kilmė. Tačiau tos nuodingosios iškasenos yra regioninės svarbos iškasenos ir reikalingi regioniniai sprendimai. Kalbame apie tarp. Tačiau priekyba vyksta tarptautiniu mastu. Pone Čiara, kiek dar jums laiko reikia dviejų minučių? Kita problema - tai, kad trūksta politinės valios didžiųjų ežerų e, valstybių vyriausybėse. Um, Manau, kad galime pradėti dabar diskusiją. Ponas Stanukas paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. E, situacija Kongo Demokratinėje Respublikoje yra labai rimta. Aš dalyvavau diskusijose Strasbūre e, per paskutinę plenarinę sesiją, kur kalbėjome apie žmogaus teisų gynėjo e, nužudimą. Aš norėčiau pateikti klausimą ponė Miskaldi. Biskaldi, ji kalbėjo apie atstovavimą tam tikrą. Man atrodo, kad reikia prisiminti Kimberly proceso sėkmę dėl krau... krūvinų e, deimantų. Galbūt galima išplėsti šią koncepciją ir ją pritaikyti svarbiausiams kitiems mineralams, ypač strateginiams, kaip kad varis ir uh, panašiai. Tai yra labai svarbu Afrikai. Žinome, kad tiek armija, tiek sukarintos grupuotės yra įsivėlę į daugelį nešvarių veiksmų, yra daug kaltinimų kleptokratija, labai rimta e, korupcija. Tas žodis buvo vartojamas, kai Mabutų buvo valdžioje. E, taigi, kaip dėl galimybės išplėsti dabartinį Kimberį procesą, galbūt, pavyzdžiui, Europos komisija galėtų būti lyderė kažkokių veiksmų, pavyzdžiui, patvirtinti, iš kur atkeliauja mineralai, iš kokių šachtų, iš kokių sričių šalyje. Ir uh, ar nėra, pavyzdžiui, žinių, kad e, pajamos gautos iš e, tų pardavus tokias medžiagas e, finans, skirtos finansuoti konfliktams ar korupcijai. Ačiū, ponė Tanok. Dėl, na, dėl Kongo Demokratinės Respublikos gamtinių išteklių panaudos parlamentas yra prieėmęs rezoliuciją, buvo paprašyta valstybės narės ištirti bendrovų veiklą, e, kurios e, paminėtos 2002 metų Junktinių tautų ekspertų grupės tyrime. Toliau pasisakys ponas Giorins. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad man labai didelį įspūdį paliko tai, ką išgirdome ir tai, kaip turėtume reaguoti iš tikrųjų. Kiekvieną kartą, kai yra įvykdomas nusikaltimas, mes iš karto reikalaujame, kad būtų įsteigta tyrimo komisija. Tai nebe originalu toks pasiūlymas, nes kiekvieną kartą mes lygiai taip pat reaguojame, lygiai tą patį reikalavimą keliame. Ir tokių reikalavimų dažnumą iš esmės galima prilyginti jau jų neveiksmingumui. Turime kotonų 8 straipsnį, ten yra numatytas prevencinis mechanizmas, pagal kurį visos AKR valstybės ar taip ar taip jau pripažino tam tikromis sąlygomis leisti nepriklausomoms tyrimo komisijoms dirbti. Taigi, kai kas nors nutinka, tai iš tiesų taip ir elgiamasi. Galima grįsti tai aštuntuoju straipsniu. Antra, kas pasakytina, kotonų sustarime Europos Sąjunga, sustarimu Europos Sąjunga stengiasi AKR, ypač Afrikos valstybėms daryti spaudimą dėl to, kad e, būtų skatinama pilietinė visuomenė, privati ekonomika. Ir be abejo, pilietinė visuomenė privalo egzistuoti. Ir būti budri. Mes dar 2008 metais apie tai kalbėjome su AKR e, šalimis ir turiu pasakyti, kad Afrika tikrai ilgą laiką priešinosi bet galų gale patvirtino tą principą, o privatus sektorius turėtų tinkamai išnaudoti esamos išteklius, bet be abejo paaisydamas tam tikrų e, principų. Ir čia reikėtų pasisakyti ir reikalauti aiškesnio tokių nuostatų dėl privataus sektoriaus turinio. nes e, privatus sektorius dar galėtų tikrai daugiau nuveikti. Ir taip pat, aišku, privatų sektorių reikėtų įtraukti į visus e, įvairius procesus. Taigi, tokie pasiūlymai mūsų. Pone Georins, jūs labai gerą pasiūlymą e, pateikite dėl kotonų susitarimo aštuntojo straipsnio. Galbūt AKR ES susitikimas galėtų šį klausimą panagrinėti ir e, pagalvoti apie nepriklausomą tyrimą turime to nepamiršti iš tiesų, nes vis kartojame e, šiuos reikalavimus kiekvienu atveju atskirai, bet jie nebeskamba labai naujai, net jeigu jie ir yra teisingi. Toliau pasisakys ponia Gomeš. Dėkoju. Pone pirmininkė, Kongo Demokratinės Respublikos atvejs iš tikrųjų kelia mums didžiulį daug susirūpinimo, labai daug nepasitenkinimo. Aš jau stebiu situaciją seniai. 2006 e, metais buvo mūsų ES saugumo ir gynybos politikos e, misija. Aš taip pat ten pati dalyvavau kaip e, rinkimų stebėjimo delegacijos narė. Mes bandėme taip pat ir įvertinti, ką padarė minėtoji saugumo ir gynybos politikos misija. Šit Ir vis tik tai tai, kas padaryta Kongo Demokratinėje Respublikoje, nežinau, ar gali būti įvertinta gerai. Kai kuriems ir ne, mes nelabai galbūt nuoširdžiai rūpinamės tuo, kas ten vyksta, nes vieniems iš mūsų narių tai rūpi, kitiems nelabai. E, Europos vystimosi fondas skiria milžiniškas lėšas šiai šaliai, bet žmonės, kovantis už žmogaus teisės, kaip kad e, mon, ponas Mukula mums pasakė, negauna tų pinigų. Ne, žmogaus teisų NVO visiškai negauna paramos, bent jau neto prelegento žodžius cituojant. E, ponas Gočiak kalbėjo apie tai, kad reikia gerų rezultatų, kad misijos užtikrintų gerus rezultatus, bet mes žinome, kad e, finansinių žmogaus išteklių nepakankamai skiriama, kad jos būtų sėkmingos. Taigi e, poveikis yra labai ribotas. Taip, jisai aktualus, jisai pozityvus, bet labai ribotas. Iš tikrųjų, kaip buvo pasakyta, saugumo sektoriaus reforma yra gyvybiškai būtina, bet ne tik tai taip, reikia galvoti apie institucinių pajėgumų stiprinimą, o to visiškai nevyksta. Taip pat reikia daug rimtesnių pastangų, jeigu mes norime kažką padaryti. Bet mes kol kas nelabai ką ir padarome. Ir matome tam tikrų prieštarų žmonės, kurie turi būti apsaugoti, nėra apsaugomi, dėl to ir ponas Čebė buvo nužudytas ir kiti. Bet dar e, yra ir e, Boskontaganda atvejis. Aš manau, kad e, Kongo demokratinė respublika bandė, buvo perdavusi jo atvejį į tarptautinį baudžiamąjį teismą. Jis, jam buvo pateikti kaltinimai, bet dabar viskas pasikeitė. Dabar jisai e, yra siūlomas į vieną aukščiausių armijos postų ir niekas apie tai nebekalba. Aš neseniai lankiausi Kampaloje, e, tarptautinio baudžiamojo teismo peržiūros konferencijoje ir apie tai išgirdau. Moterų padėtis yra plačiai nušviečiama, iš tikrųjų yra baisi. Mes rengėme daugybę svarstymų, klausimų kaip šis, labai daug nuostabių rezoliucijų patvirtiname, kaip kad pastaroji dėl Floribert Čebėjas. Bet uh, uh, žmogaus teisų dialogas labai e, prastai vykdomas. Galime kalbėti apie aštuntąjį straipsnį, apie kitą straipsnį, bet vis tik tai dėl Kongo demokratinės respublikos mūsų darbo rezultatai yra labai prasti. Ir dar aš manau, kad reikia ne tik e, saugumo sektorių reformuoti, tai yra labai ilgas procesas. Bet kitas svarbus klausimas yra e, gamtos, gamtinių išteklių klausimas. Aš e, primenu E, susitikimą 8 metais e, AKR e, Papuanojoje Gvinėjoje. Ir buvo kalbama apie tarptautinės bendrovės, kurios yra tiesiogiai įsitraukusios į mm, veiklą, gavybos veiklą, bet taip pat ir jų, jos e, siejasi su, bendrauja su tam tikromis grupuotėmis, e, kurios taip pat e, veikia šioje srityje. E, bet kai buvo apie tai pasakyta, e, tuo metu e, žmogus atsakingas už vystimasi, komisijos narys, e, labai įsižeidė. Aš niekada to nepamiršiu. Ir Pone Biskaldi buvo teisi, mes turime žiūrėti tai, ką daro amerikiečiai šioje srityje. Aš pasiūlyčiau po šio klausimo. Jau nebeverta priminėti daugiau rezoliucijų, daugybė jų priimta ir tarybai visiškai nerūpi. Tai bet Man atrodo, mes turėtume surenkti misiją į Kongą, kalbodami apie du konkrečius aspektus. Pirmiausia, E, apie seksualinio smurto klausimą e, didžiųjų ežerų regione, kur daug moterų nuo to kenčia. O antras klausimas galėtų būti gamtiniai ištekliai. Ir mes turėtume nebandyti išradinėti dviračio, bet konkrečiai įvardyti tuos, kurie yra kalti dėl tam tikrų dalykų. Uh, Ir dar norėčiau paklausti ponios Diskaldi. Diskaldi, gal jinai galėtų mums pasakyti apie, ką nors apie Kinijos vaidmenį Kongo demokratinėje respublikoje. Man reikės vienas iš Kinija dabar siekia įsitvirtinti mineralų gavyboje ir už tai e, teikti prekes, kurios gali būti naudingos Kongo visuomeniai vystimosi kontekste, bet aš girdėjau, kad e, buvo pasirašytas e, labai e, baisus kontraktas, kur kongiečiai negalėjo net patys nustatyti, ko jie norėjo, pavyzdžiui, ar mokyklų, ar tiesti kelių. Ir niekas e, nei iš tarptautinių organizacijų nepasakė nieko dėl tokio e, kontrakto kuris tarsi įtvirtina kolonijinės eksploatacijos dar e, kelią ir mes, europiečiai, esame labai daug prie to prisidėdėję. Pone Gomes, ačiū Jums už tokį e, kupiną informacijos ir analitinį Jūsų pasisakymą. E, ir taip pat prisimename Jūsų pasiūlymą dėl seksualinės, seksualinės prievartos prieš moteris ir gamtinių išteklių. žmogaus teisų gynėjų padėtis visada mums rūpi labiausiai tokiuose situacijose. Mm, mums, mums ką tik priminė, kad pono Čiabajos šeimos nariams e, dabar iškyla grėsmė, aš teisingai supratau. Toliau ponas Donskis, o po to norėčiau paprašyti, kad Europos komisijos atstovas pasisakytų. Pone Donski, prašau. Uh, Taip, kolegos, ačiū. Išklausęs tokį tokių neraminančių pasisakymų ir informacijos, noriu pasakyti štai ką. Aš domėjausi akademinėmis diskusijomis dėl to, kad moteris Kongė nuolatos yra privartaujamos ir prieš jas smurtaujama. Labiausiai neramina tai, kad kai kurie akademikai yra linkę taip apibriežti kaip kultūros dalyką. Ir tai labiausiai šokiruoja ir yra visiškai nepriimtina. Taip dar kartą primena būtinybę, jog mąstant apie Kongą reiškia, reikia prisiminti štai ką. Komet pažeidžiamas žmogaus orumas, kartais labai sunku atskirti šio labai baisaus reiškinio aspektus. aspektus. Tačiau, kole, kolegos, niekas nėra didesni, niekur nėra tokios didelės grėsmės žmogaus gyvybei ir moteriams kaip Konge. Būtent tokiu, tokios mo, moterų uh, nekentimo e, formos ir reikalauja e, nedelsinų veiksmų. Mes turime ir tinkamai kalbėti apie tai, nes kartais tos definicijos, kurias naudojame ir, ir tie patys žodžiai visiškai nebepasitarnauja, bandant apibūdinti šį reiškinį. Jeigu sakome, e, seksualinis smurtas, lytinis smurtas, na, ne, nebūtinai tai labai tiksliai apibūdina tai, kas iš tikrųjų vyksta. Todėl aš norėčiau paraginti labai kruopšiai, labai mm, at, pasirinkti žodžius, labai atrinkti terminus, kalbant apie tai, kad būtų galima labai tiksliai apibūdinti, kas vyksta, nes kalbame iš esmės apie genocidą, apie e, nuolatos sisteminių pagrindų vykdomą moterų žmogiškojo orumo trypimą. E, žmonių gyvenimų žalojimą. Juk šio laikinės žmonijos istorijoje tame krašte moteris yra beveik visiškai išnaikintos ir būt, būt, turime būtent apie tai pamastyti. Ačiū, ponė Donski. Dabar noriu kreiptis Europos komisijos atstovą ir paprašyti jį, jį, ją pasisakyti, ponė Tyson iš vystimosi e, direktorato. Prašau, ponė Tysen. Merci, madame la présidente. Je voudrais intervenir. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpai pasisakyti dėl kai kurių išsakytų pastabų. Žmogaus teisės yra ES ginamos pagrindinės vertybės ir ES jas gins taip pat ir kalbant apie santykius su e, įvairiomis pasaulio šalimis ir padėtis Kongė yra ypatingai dramatiška. Reikia galvoti apie tuos um, žmonės, kurie yra toje padėtyje ir nuolatos um, čia yra vykdomi išpoliai, yra samdomi vaikai, kariai įvairiausiai išpoliai vykdomi prieš žmogaus teisės. Ir turint omenyje tokį kontekstą, be abejo, reikia formuoti atitinkamą viešą nuomonę, daryti įtaką politiniai darbo tvarkiai, bet taip pat ir ES partnerių dėmesį atkreipti į tokią padėtį. Taip pat formuoti aktyvę pilietinę visuomenę, kuri galėtų um, ryštingiau veikti šalyje. Anksčiau būdavo taip, kad Europos parlamentas lik ir nepasisakydavo, ar, arba jeigu pasisakydavo, nebūdavo kreip, kreipiama į tai dėmesio, tai reikia atitinkamą užnugarį sukurti. Ir Kongo demokratinė respublika, Europos Sąjunga turi skatinti ar e, versti atsižvelgti į išsakytas rekomendacijas šiandieną. Pagal aštuntą straipsnį kotonų sustarimo be abejo mes būtent ir siekiame e, skatinti, plėtoti dialogą su Kongu, turint omenyje kritinę padėtį ir privalome nuolatos dirbti remdamiesi aštuntuoju straipsniu ir jį nuolatos minėti. Taip pat atkreipčiau dėmesį į tai, kad ES bendradarbiauja su pilietinėmis ir žmogaus teisų gynimo organizacijomis, taip pat su e, tarptautiniu e, valiutos fondu, su įvairiomis organizacijomis e, dirbame pradedant pilietinėmis iniciatyvomis ir baigiant įvairiais žemės ūkio projektais, žiniasklaidos projektais. Taigi tikrai stengiamės konkrečiai imtis priemonių, tačiau siekiant tausios, tvarios e, politikos šioje šalyje reikia nuolat turėti mintyje tuos baisius faktus ir žmogaus teisės yra visuomet dėmesio centre, turėtų būti dėmesio centre. Privalome ką nors daryti, nes nepaisant pasiektos pažangos vis dar susidurima su didžiuliais sunkumais šalyje. Mes stengiamės vėl atstatyti e, Kongo e, valstybę po visų įvykusių karų. E, vis dar yra daug problemų, kurias reikia spręsti, didinti saugumą šalyje ir Tai pirmiausia susiję be abejo ir su politinės valios reiškimu šioje šalyje. Ypatingai reiktų atkreipti dėmesį į silpną valdžios aparatą, į didžiulį teisinį netikrumą egzistuojantį šalyje. Kongo teisėsaugos sistema turi tikrai daug trūkumų, įvairūs procesai vyksta nesklandžiai, net ir prieiga prie teismų, prie teisėsaugos sistemos yra neužtikrinta. Visi piliečiai turėtų turėti galimybę kreiptis į teismus. Tad ir šioje srityje reikia dirbti bei taip pat skatinti bausmių numatymą ir vykdymą. Pažangos, kaip jau sakiau, yra, bet ta pažanga vyksta labai lėtai ir būtinai turime siekti, sieti tolimesnę pažangą su teisinės valstybės kūrimu. Euros, Europos Sąjunga ir valstybės narės jau kurį laiką apeliuoja į tai. Ir svarbiausia yra ne tik kalbėti ir apeliuoti į tai, bet taip pat ir aktyviai imtis veiksmų, kad būtų kuriama teisinė valstybė. Tad toks yra ES siekis ir reikia dirbti tikslingiau, o taip pat siekti ir užbaigti visų vykstančių konfliktų egzistavimą, nes e, antraip e, tiesiog e, gydysime galbūt atsiveriančias žaizdas, bet neišgydysime šalies iš esmės. ES ketina įnešti savo indėlį, kuriant teisinę valstybę Europos komisija kelišimtus milijonų eurų yra jau e, paskyrus įvairioms vystimosi programoms, e, skirtoms policijos ir teisėsaugos sričiai. Ir bent jau iš dalies yra vykdomos reforma, reformos, yra siekiama modernizacijos, sklandesnio teisėsaugos sistemos veikimo, yra organizuojami mokymai e, policininkams ir teisėjai saugos kitiems darbuotojams. Tai yra labai svarbu. Reikia galvoti apie tokias svarbės priemonės, kurios leidžia pasiekti mūsų tikslus ir nereikėtų visų kalbų vertinti tik kaip politinio plėdoje, bet taip pat žvelgti tai kaip į iššūkius, realius iššūkius, kuriuos reikėtų įgyvendinti. Pirmininkė, Atsiprašau, kolegos man rodo, kad jūs pernelyg greitai kalbate ir vertėjai nespėja. Prašom visų kalbančių kalbėti e, lėčiau ir visuomet labai gerai, jeigu jūs kalbate, o neskaitote. Atleiskite, ponė pirmininkė, aš jau netrukus ir baigsiu ir tikrai stengsiuosi kalbėti lėčiau. Visi sudaromi sustarimai yra svarbus siekiant numatyti ES paramą šiai šaliai. Ir Europos komisija neseniai kalbėjo apie teisės saugos struktūrų stiprinimą. Tačiau, kaip jau sakiau, tai neturėtų būti tik politinio pobūdžio reikalavimai, nes Kalbant apie visus egzistuojančius trūkumus, be abejo, reikia galvoti apie realią visų susijusių asmenų atsakomybę. Ką tik tai prisiminiau, kuomet sekretorė Clinton lankėsi Kongė 2009-aisiais, ji paskelbė apie 17 e, milijonų dolerių planą skirtą kovai su smurtu prieš moterimis. Ir šią programą Junktinės valstijos rengiasi renkti gydytojus, taip pat tiekti video stebėjimo įrangą. Visas, kas, viskas bus skirta e, vietoje. Man įdomu, ar ES, bandydama tikti pagalbą, irgi ėmėsi tokių labai konkrečių priemonių. Taip pat AKR parlamentinė asamblėja turėtų svarstyti šiuos klausimus. Buvęs E, vystimosi klausimų komisaras Louis Michel e, bus vienas iš pirmininkų tame seminare ir reikėtų paraginti jo paprašyti e, labiau akcentuoti žmogaus teisų aspektus, kad galėtume dirbti draugę su vystimosi komitetu. O dabar noriu pasiklausti trijų kalbėtojų, ar jie norėtų atsakyti į klausimus arba trumpai pakomentuoti. Kiekvienas turite po porą minučių. Pone Mupula. Merci, Madame la Présidente. Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniams ir ponams parlamentarams, dalyvavusiems diskusijoje ir be abejo visiškai pritariu nusikaltimo pasmerkimui ir nepriklausomo tyrimo komisijos įsteigimui. Tačiau visgi gairės, kuriomis remdamiesi dirba žmogaus teisų gynėjai, nėra pakankamai veiksmingai gyvendinamos. Visgi nėra stebimi e, procesai e, baudžiamieji, nėra atitinkamai remiami žmogaus teisų gynėjai, bent jau ne, nebėra tos paramos anksčiau skirtos nepriklausomoms įvairioms organizacijoms. Ir iškyla joms realus pavojus, jos tampa spaudimo vykdomo šalyje aukomis. Tačiau, kai kalbame apie politinį dialogą, komisija lik teigia, kad toks dialogas egzistuoja, galbūt, bet mes to nejaučiame ir negirdime. Kas galėtų mums šiandien pasakyti, kada ir kur vyko paskutinis politinio dialogo posėdis pagal aštuntąjį straipsnį ir kas buvo numatyta darbo tvarkėje? Ką atsakė valdžios institucijos? mes kaip žmogaus teisų gynimo organizacijos stengiamės būti atsvara šalyje, tačiau mūsų nesiklausoma, su mumis nesikonsultuojama, į mus nesikreipiama. Be abejo, kalbama apie pilietinės visuomenės stiprinimą. Bet tai yra tik darinys esantis už politinės valdžios ribų. Ir aš jau nekartą sakiau, kad su mumis, su, su nepriklausomomis organizacijomis nesikonsultuojama. Ir reikėtų diskutuoti ne tik smurto prieš moteris tema, ir ne tik kalbėti apie, žmo, apie na, gamtos išteklių tinkamą panaudojimą. Reikia kalbėti apie um, e, ES buvimą šioje šalyje ir procesų stebėjimą. Moteris labiausiai nukenčia dėl smurto šalyje ir dėl nebaudžiamumo įsigalėjusio, taip nuolat teigiama. Ir jeigu kalbam apie tai, kad tai netgi yra kultūros dalis, tai reikėtų ko gero daugiau informacinių kampanijų šią temą, šviesti visuomenę apie tai. Tad galbūt tiek pastabų, ponė pirmininkė, dėl įvykusių diskusijų. Tai tikrai labai vertinga informacija mums. Ir galiu Jums pažadėti, jog kalbant apie testinius veiksmus po šio klausimo, rengiuosi susisiekti su ambasadoriumi ir taip pat rengiuosi kalbėtis arba nusiųsti laišką ES delegacijai Konge tam, kad ryšiai su pilietinė visuomenė ir žmogaus teisų gynėjais būtų pagerinti, nes tai, ką jūs mums pasakojate, ne, iš to, ką pasakėte, netrodo, kad toks, e, tokie ryšiai būtų palaikomi. Europos, norėčiau kreiptis į Europos komisijos atstovą, atstovę ir paklausti, ar šie pagristi pono Mukulos pasiūlymai ir prašymai galėtų būti gyvendinti. Jie tikra, jis tik ragina veiksmingiau ir konkrečiau gyvendinti ES gairias e, dėl žmogaus teisų gynėjų. Taip pat prašoma, kad ES ir valstybių narių atstovybės Kinšasoje nedelsiant sušauktų susitikimą tarp žmogaus teisų gynėjų ir šalies valdžios, kad būtų galima išsiaiškinti, kokie perspėjimo mechanizmai, iš ankstyvo perspėjimo mechanizmai galėtų būti aktyvuojami žmogaus teisų gynėjų atžvalgių. Ar galima tikėtis, kad na, tai ir bus padaryta? Pane pirmininkė, ačiū Jums už tai, kad man suteikėte žodį. Mes imamės laipsniškai dėkti ES gairias dėl žmogaus teisų gynėjų. Kovo mėnesį buvo parengta vietos strategija, kuri apima įvairius aspektus. Pavyzdžiui, galimybę tiesiogiai susisiekti su žmogaus teisų gynėjais. Bus steigiami tokie, bus nurodyta, kuri ambasada bus centru, į kurį galės kreiptis žmogaus teisų gynėjai. Taip pat e, palaikome skleidžiami, plečiami kontaktai su nevyriausybinėmis organizacijomis turiu pasakyti, kad mes planą patvirtiname kovo mėnesį ir kad viskas daroma jungtinių tautų e, ats, sistemos atstovams koordinuojant vietoje. Mes dirbame su jungtinių tautų misija Konge jau kurį laiką žmogaus teisų klausimais. Kalbant apie politinį dialogą pagal aštuntąjį kotonų sutarties straipsnį, yra numatytos gairės, tai kaip tai daryti kiek įmanoma lankščiau. Aš sutinku su, su Tarptautinės žmogaus teisų federacijos atstovu, kad visų pirma reiktų kreiptis į žmogaus teisų organizacijų atstovais prieš surengiant tokius susitikimus, bei sustiprinti politinį dialogą numatytą 8 straipsnėje. Uh, Bet nepamirškime, kad e, valdžia turi prisimti nemažai įsipareigojimų. Mums reikia struktūrinio dialogo su valdžia. Um, Turiu testinį klausimą. Labai įdomu sužinoti, kad ta vietinė e, šalies strateginis dokumentas parengtas ir patvirtintas kovo mėnesį. Bet ar galima su juo susipažinti, ar nevyriausybinės organizacijos galėtų su juo susipažinti? Oui, euh, Madame la Présidente, comme vous le savez, donc, euh, sous la présidence espagnole, on a... Jūs žinote, ponė pirmininkė, pirmininkaujant Ispanijai buvo siekiama paskatinti įgyvendinti tas ES gairias skirtas žmogaus teisų gynėjams ir buvo skatinama tai daryti visose ES delegatūrose ir misijose, taip pat ir valstybių narių ambasadose. Uh, yra parengti e, strateginiai, e, yra parengtas strateginis e, planas, kaip jau buvo minėta. Ir dabar bandoma perimti pažangėją patirtį iš kitų šalių, kur tokios strategijos jau dėgiamas. Tačiau buvo nuspręsta tos strategijos neskelbti, nes jeigu bus bandoma jeigu bus paviešintas tos strategijos turinys, tuomet žmogaus teisų gynėjų ir organizacijų gyvenimas gali tapti sudėtingas. Ir mes neskelbėme tos strategijos, nes norime juos apsaugoti, bet mes tik skelbėme, kad tokios gairės egzistuoja. Ir būtent į tai atkreipiame įvairių šalių vyriausybių dėmesį. Mes labai gerai suprantame, kad reikia e, saugoti žmogaus teisų gynėjus ir neprašome e, skelbti informacijos, kuri galėtų pakengti e, interesui tą padaryti, bet galbūt reikėtų viešai paskelbti bent jau tam tikrus elementus E, egzistuoja es reglamentas dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir galbūt kas nors norėtų pabandyti, kaip jisai veikia ir e, kokiu mastu vietinės strategijos, šalių strategijos yra vieši dokumentai. Ir kodėl, pavyzdžiui, yra nustatyta, ne, nutarta neskelbti viešai jų. Ačiū, kad suteikėte man žodį. Labai trumpai sureaguosiu į keletą paklausimų. E, pirmiausia, dėl Kimberly proceso ir Kinijos vaidmens. Aš e, dar e, pasikonsultuosiu dėl tam tikrų dalykų, kad galėčiau konkrečiai parlamento nariui atsakyti vėliau. Bet dabar bendrai galiu pastebėti, kad bet koks techninis ar kitas sprendimas dėl nelegalios gamtinių išteklių eksploatacijos turėtų būti patikrintas e, pagal politinius principus. Tai reiškia, kad bet koks sprendimas turėtų būti pagrystas poreikio vertinimu ir reikėtų bet kokį sprendimą patikrinti politinę prasme, pasižiūrėti, kas yra politiškai tinkama, e, pavyzdžiui, Kongo demokratinės respublikos atžvilgių. Ta galime pasakyti apie gamtinius išteklius. E, taip pat e, čia galima pasižiūrėti į saugumo užtikrinimo sektoriaus reformą ir patirtį įgytą. E, vyriausybė e, siekia įtvirtinti ekonominėje srityje tarptautinius e, principus. Prekyba nelegaliai arba ne, ne, nelegalus verslas, nelegali gavyba yra kur kas stipresnė negu e, legali sfera. Ir su tuo yra susijusios visos konflikto šalys. Buvo taip pat pasakyta apie, kai kas apie politinį dialogą ir aštuntą straipsnį. Man būtų labai įdomu pamatyti, kaip e, diskursą apie neteisėtą gavybą ir priekybą ištekliais galima būtų inkorporuoti į aštuntą straipsnį. Galbūt ES e, nuspręstų kažkokį patvirtinti principą, kurį būtų galima patvirtinti pagal e, šalies politinę realybę. Dėkuoju. Jums, ponė Biskali, už puikius pasiūlymus. Pone e, Gočiak, Jūs norėjote dar trumpai pasakyti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai greitai ir trumpai jau galima. Aš e, minėjau daug statistinių duomenų ir e, kalbėjau labai greitai, vargu ar viskas buvo perteikta, dėl to atsiprašau. Noriu pasakyti, kad mes. E, E, esame pasirengę išplatinti jums vieną e, ataskaitą šiandieną, esame e, parengę ir kitą apie moteris ir vaikus Kyvų regionuose abiejose, jis bus paskelbtas kitą savaitę. Ten bus konkretų statistiniai duomenys ir rekomendacijos. Dar vienas pastebėjimas trumpai. Pritariu tam, ką pasakė ponia Gomeš dėl e, išteklių. Jie, tie ištekliai yra nepakankami galvojant apie mūsų užduočių mastą. Bet mes turime žiūrėti tai, ką pasiekėme, nežiūrint išteklių. Ir čia reikia padėkoti žmonėms, kurie dirba misijose. Dabar atėjo laikas pasižiūrėti dar kartą į valstybių narių įsipareigojimus, kad būtų galima patikinti žmonės, kurie atlieka svarbų darbą, jog e, mes sugebėsime toliau jiems skirti deramų išteklių. Labai Jums ačiū. Dabar e, apibendrinti diskusiją suteiksiu e, žodį ponė Kretų, kur yra vystymosi komiteto vicepirmininkė. Ačiū už tai, kad surengėte šį tikrai svarbų klausimą ir kaip jau buvo pasakyta, padėtis demokratinėje Kongo Respublikoje mums tikrai rūpi ir yra tikrai sudėtinga. Žinome, kad politiniai uh, oponentai toje šalyje yra kankinami ir žūna. Ir Strasbūro plenarinėje sesijoje buvo svarstyti žmogaus teisų pažeidimai toje šalyje. Taip pat politi, pilietinė visuomenė e, apie tai kalba. Moterų padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje yra labai sudėtinga, jų beveik neliko ten, jos privartaujamos kasdieną. Ir moteris, kurios, jeigu jos yra pastraukę iš gyvenamų vietų, jeigu jos sugrįžta į savo gimtuosius kaimus, labai smarkiai rizikuoja, nes nesiliauja smurtas. Manau, kad turime draugę pamastyti, ką galėtumėme nuveikti. Yra daugybė tarptautinių instrumentų, kuriuos galima pasitelkti. Pone Gomes minėjo svarbiausius jų uh, Mūsų kadencijos pradžioje taip pat buvo klausimai ir mes su komisijos nariu Deguchtu kalbėjome apie moterų padėtį. Galbūt reiktų vėl grįžti prie šios temos ir kreiptis į vyriausios įgaliotinės tarnybą arba į komisiją, pasikviesti vystimosi komisarą. Ir mm, prašyti konkrečios praktiškos strategijos, nes padėtis blogėja kiekvieną dieną. Jungtinėse tautose. Tai jungtinės tautos taip pat įmasi e, kai kurių veiksmų, nes žinome, kad e, kartais kariai prievar, prievartauja moteris. Kaip žinome, jungtinės tautos ėmėsi priemonių prieš uh, armija, kuri bu, yra siunčiama, kad apsaugotų taikius gyventojus, o nesmurtautų prieš juos. Taip pat šis klausimas yra proga aptarti, ką drauge galime nuveikti, kaip kovoti su nebaudžiamumu, nes atrodo, kad niekas nepasiteisina nieko neįmanoma pasiekti, jeigu šalies valdžia nedalyvauja tose veiksmuose. Manau, kad turėtume būti daug aktyvesni. Moterų padėtis, pilietinės visuomenės padėtis. Turime kovoti su nebaudžiamumu. Turime pamastyti apie sankcijas. Jeigu niekas nepasiteisina, reikia imti sankcijų. Dar kartą noriu padėkoti už tai, kad mane pakvietėte. ir tikiuosi, kad mes netrukus vėl grįšime prie šių klausimų. Ačiū, ponia Kretu. Noriu patekoti visiems kalbėtojams, kurie atėjo į mūsų klausimą. Ir linkime kuo geriausias platies ir drąsos ponui Mukulai jo tolesnėme darbe. Ir jūsų, mes pasis, nepamiršime jūsų prašymų ir pasiūlymų, kuriuos jūs čia išdėstėte. Man atrodo, kad draugė su pirmininkė turėtume kreiptis į poną Mišelį, kuris pirmininkauja, yra vienas iš AKR Europos parlamento asamblėjos pirmininku ir perduoti jam kai kuriuos išsakytus pasiūlymus ir mintis čia, kad kitoje parlamentinėje asamblėjoje, kuri gruodžio pradžioje vyks Kinšasoje, tai būtų aptarta. Dėkoju Jums dar kartą. O dabar štai labai laiku pasirodė ponas Brokas, nei per anksti, nei per vėlai. Ir norėčiau pakviesti jūs čia. Yeah. He always wants to sit down. Yeah. Yeah. Elmar, you are free to choose your Elmarai gali pasirinkti, kur nori sėsti. Yes. Um, I, welcome, uh... Taigi man labai malonu pasveikinti kolegą poną Broką, kuris mums pristatys galutinį kompromisą, dėl kurio buvo susitarta Madride praėjusią savaitę, taip vadinamame kvadriloge, kur buvo deramasi dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Uh, Ponas Brokas buvo vienas iš pagrindinių dėrybininkų ir man tikrai labai malonu jums pasakyti, kad uh, žmogaus teisų pakomitečio vardu, kad mes esame labai patenkinti pasiektų rezultatų. Ir dėl būstinės ir vadovų lygmenių ir taip pat žinau, kad ES delegacijos dirbančios trečiosiose šalise yra patenkintos uh, tuo, dėl ko susitarta, nes ten visur, vis, tame susitarime labai akcentuojama žmogaus teisų architektūra. Bendrai kalbant, me, mes suprantame, kad parlamentas, e, kad tai yra parlamento pergalė skaidrumo ir atsiskaitimo požiūriu. Ir mes turėsime galimybę susipažinti su dokumentais, kurie yra svarbus mums mūsų darbe ir kad tai atsispindi galutinėme pareiškime. Apie tai kalbama galtinėme pareiškime. Ir dabar norėčiau kreiptis į poną Broką ir paprašyti jo pristatyti tą kompromisą ir galbūt pasakyti keletą žodžių apie žmogaus teisų sritį. Širdingai dėkoju, pane pirmininkė, už suteiktą galimybę šią temą pasisakyti. Jau anksčiau esame apie tai kalbėję ir iš tiesų manau, kad e, pasiektas kompromisas, kuriuo atsižvelgiama daugeliu aspektų į mūsų pageidavimus, aišku, galbūt ne visai taip, kaip norėjome, bet tai yra kompromisas tarp keturių darybinių pusių, kabutėse vadinkime institucijų. Tad kompromisas yra kompromisas. Ir reikia konstatuoti, kad keturių aspektų atžvilgių, paskutinis kaip tik yra vien tik žmogaus teisės, e, pažengėme į priekį ir tai bus tarnyba, kuri užtikrins ir sustiprins ES veiksmingumą, jeigu jai bus teisingai vadovaujama, jeigu bus tinkamas personalas nusamdytas ir jeigu ji bendradarbiaus su kitomis struktūromis. Tokios yra prielaidos, kurias yra būtina daryti. Ir tuomet tikėkime bus atitikti žmonių lūkesčiai. Taip pat reikia pasakyti, kad e, kalbant apie visas priemonės, ypatingai bendradarbiavimą bus srityje, kad nebus keičiamos bendrijos kompetencijos sritis. Tai yra tais atvejais, e, kur komisija sprendžia dėl e, biudžeto klausimų Tai yra trečiasis skirsnis komisijos biudžetas, kad bus užtikrinta autonomija. Kur yra kalbama apie kaiminystės ir vystimosi politiką, jos priemonės, ypatingai kai tai susiję su stabilumo priemonė ir žmogaus teisų instrumentu, bus taip, kad bus išlaikyta bendrijos institucijų kompetencija arba bent jau aiškiai pasakoma, kad tais atvejais komisijos e, vicepirmininkė tarė e, žodį. Komisija kaip vicepirmininkė tarė žodį ir tai yra iš esmės e, adekvatus mechanizmas ir sukuria pusiausvyrą tarp nacionalinio ir bendrijos metodo dėl to, kaip turėtų dirbti struktūros. Dar iki pat paskutinių e, dienų buvo šiais klausimais deramasi tam, kad būtų užtikrinta, jog nebus e, įvestas e, tam tikras sėlinantis e, tarp vyriausybinis visgi principas. Na ir stengsime užtikrinti, kad būtų imtas atitinkamų įsipareigojimų. Yra išsaugotos biudžeto įvykdymo teisės ir biudžeto kontrolės įgaliojimai mes tikrai nesitenkiname kitokią padėtimi, kaip tik tokią. Taigi ir administracinio biudžeto atveju, tarnybos administracinio biudžeto atveju mes galėsime dirbti lygiai taip pat, lyg tai būtų komisijos biudžetas, tai yra turėsime biudžeto kontrolės įgaliojimus, išsaugome biudžeto kontrolės teisę, nes iki šiol buvo atsakinga už šią sritį taryba pagal džentelmenų susitarimą tarp komisijos tarybos ir parlamento ir mes turėjome tik ribotus įgaliojimus šioje srityje. Ir kaip matėme, misijų atžvilgių, bus misijų atžvilgių. Biudžetas ateityje turės būti aiškiau struktūrizuojamas, daugiau uh, detalių numatoma biudžeto eilučių, kaip kad pavyzdžiui Afganistano misijos atveju tai buvo padaryta. Turi būti viskas aiškiau suprantama. Ir kadangi susijęs su vystimosi politika, su žmogaus teisėmis, ta kontrolė yra svarbi ir labai reikšminga. Taip pat, manau, svarbu ir, svarbu ir su pakomitečiui tai, kad remintis pareiškimu, kurį pasirašo vyriausioji galiotinė, bus numatyta, kad ne tik su biudžetu susijusių klausimų atveju, bet visų klausimų susijusių su bus atveju vyriaus misijos strategijos bus formuluojamos e, konsultuojantis su parlamentu prieš priimant sprendimą taryboje. Tai reiškia, kad mes daug rimčiau galėsime pasinaudoti galimybę organizuoti iš ankstinės diskusijas, peržiūrėti priimamus tekstus e, žmogaus teisų kontekste Ir taip pat dar paskutinis punktas, ko gero žinote, ponė pirmininkė, kad vyriausioji galiotinė sutinka su tuo, kad kiekvienoje ES ambasadoje būtų atstovas žmogaus teisėms ir bus subordinuota žmogaus teisų tarnyba pačioje EIVT. Iš pat pradžių buvo ginčytinas šis punktas, ginčiamas šis punktas, bet dabar vyriausiai galiotinė jau sutiko su juo. Ir taip pat mums pavyko pasiekti, kad ne tik skiriant naujus atstovus į tarnybą diplomatinę ES bus konsultuojamasi su parlamentu arba bent jau bus galima parlamentui dalyvauti skirimo komisijoje. Ir galėsime organizuoti štai kad ir klausimus tą tematiką prieš skiriant žmogų dirbti. Ir aš manau, kad tai yra tikrai labai svarbu. Daug apie tai diskutavome, nes kaip parlamentas norime pasiekti, kad ne tik vyktų konsultacijos ir kad būtų įtraukiamos nuostatos dėl žmogų te, žmonė, žmonių teisų į teisės aktus, bet norime užtikrinti, kad e, visą tai turėtų ir konkrečios reikšmės ir pasiekmių. Ir aš manau, kad e, parlamentas dabar įgaus atitinkamų teisių, galės veiksmingiau dirbti kartu su kūriama struktūra. Dėkuoju. You, Ačiū, ponia Brokai. Man atrodo, tikrai reikia Jūs pasveikinti ir mm, jūsų, dėl Jūsų asmeninių nuopelnų už tai, kad dalyvavote ir na, Jums pavyko įveikti įvairiausias kliūtis ir iššūkius. Veikiausiai parlamentas sprendimą priiminės kitą savaitę, o kas vyks toliau, kaip vyks įgyvendinimo etapas. Ar ta pati komanda ir toliau dirbs, siekiant užtikrinti, siekdama užtikrinti, kad sprendimas būtų įgyvendintas kiek įmanoma e, kokybiškiau. Taip pat turiu klausimą apie tarp institucinę sutartį dėl parlamento prieigos prie informacijos. Ar jums. Ar jūs teisė galimybę atsižvelgti į pakomitečių poreikius, nes, pavyzdžiui, žmog, žmogaus teisų pakomiteti nebuvo tiek atsižvelgta dabartinėje tarp institucinėje sutartyje, kurią jūs taip pat rengėte 2002 metų sutartyje. Mes palaikome konstruktyvų dialogą su įvairiomis tarnybomis dėl galimybės pratesti jį. Norėčiau paprašyti jūsų atsakyti šios klausimus, o po to kolegos turės galimybę pasisakyti. Kaip bus organizuojamas visas procesas, dar vis yra aptariama šiuo metu vykstančioje pirmininkų suigoje. Yra sutarta bent jau dėl to, kad iki pirmadienio vakaro visi komitetai pateikė savo uh, nuomonės, priima tinkamus sprendimus. Toliau antradienio rytą užsienio reikalų komitetas patvirtina pranešimą, kiek įmanoma greičiau jis turėtų pasiekti kolegus, kal, kolegas, kad antradienį jau frakcijose būtų galima jį aptarti ir ketvirtadienį balsuoti. Ar iš tiesų bus balsuojama ketvirtadienį, dar kol kas nuomonės išsiskiria dėl to. Man asmeniškai svarbu, kad turėtumėm komiteto sprendimą, kad trečiadienį vyktų debatai, tam, kad ponios Ashton e, įsipareigojimai būtų aptariami debatų metu. Ar tikrai balsuosime iš karto jau Liepos mėnesį ar vėliau, nėra taip būtų svarbu, bet svarbu, kad žengtumėm pirmin. Taip pat, aišku, reikės dar gilintis į klausimus susijusius su finansiniu reglamentu ir personalo statutu. Mes turime bendro sprendimo teisę čia. Tikiuosi, kad e, rugsėjį ar spalio pradžioje galėsime užbaigti tuos darbus, bet, bet kuriuo atveju tą galėsime padaryti tik po to, kai taryba jau bus užbaigusi konsultacijų procedūrą, nes jeigu taryba nesilaikys susitarimo vis dar turime pagal vis dar turime tam tikrų e, galimybių veikti, nes yra tam tikrų nuostatų dėl personalo ir mes čia turime tam tikrą apsauginę funkciją ir neleisime tarybai nesižvelgti į mūsų nuomonę, nors gali būti, kad taryba ir stengsis tą daryti, bet e, susidurs su sunkumais. Taigi nagrinėsime visus susijusius klausimus ir manau, kad reikės atsižvelgti į kompetentingų komitetų nuomonė, be kita ko ir žmogaus teisų pakomitečio nuomonė. Taip pat, aišku, savo žodis turės tarti ir biudžeto kontrolės komitetas. Bet be abejo turi bendradarbiauti biudžeto kontrolės komitetas su kitais komitetais, nes jeigu mūsų debatai nevyks e, kryptingai ir e, protingai, tai nepavyks pasiekti tokios padėties, kai Europos parlamentas turėtų tam tikrą kozirį savo rankose prieš ponę Ašton. Iš tiesų, ponė pirmininkė, būtų galbūt prasminga praėjus pusmečiui po tarnybos veikimo pradžios, tai yra, pavyzdžiui, kito pusmečio, per kitą pusmetį, pavasarį, kad pareikalautume išdėstyti, kaipgi sekasi tarnybai dirbti. Na ir dal, dar dėl informacijos. 2012 metais bus veiklos peržiūra, dėl to jau sutarta. Tam bus įsteigtas, tam yra ir įsteigtas tas penkių asmenų komitetas. Čia dirbsiantis ir antra, kas jums galbūt yra įdomesnis dalykas. Jeigu pranešėjas kuris yra įvardytas komitetų, kurie yra įvardyti komitetų. Tas aktualu, pavyzdžiui, ir žmogaus teisų arba gynybos pakomitečiui. Užsienio reikalų komitetas arba parlamentas gali kreiptis į vyriausiąją galiotinę ir prašyti, kad e, atitinkamas pranešėjas galėtų susipažinti su reikalingais dokumentais. Pavyzdžiui, jeigu yra pranešėjas Afganistano klausimų, jis turi turėti teisę susipažinti su šią temą rengiamais dokumentais ir informacija. Taigi tą galima padaryti pateikiant laišką užsienio reikalų komiteto komiteto pirmininkui arba Europos parlamento pirmininkui. Bet be abejo, taip pat vyks ir tam tikrų konfidencialių dalykų patikrinimas, e, kad būtų užtikrintas saugumas, nes jis yra būtinas, kai yra dirbama su konfidencialia informacija. Tad taip turėtų vykti darbai šiame komitete. Ačiū. Uh, Dėkuoju. E, aš pasižiūrėjau jau į tuos mechanizmus, dėl kurių buvo sutarta. E, jūs minėjote galimybę susipažinti su dokumentais, bet ten pasakyta, kad tai yra bendra užsienio ir saugumo politika politikos dokumentai, o mes e, užsimame šiek tiek kitokiais dalykais, taigi reikėtų mums e, galimybę susipažinti su dokumentais, kurie siejasi su žmogaus teisų dialogų vertinimu. Taigi plačiau reikėtų čia pasižiūrėti gal. Ne, ne, čia dėl to nebuvo deramas. Dabar darybų metu tai buvo tarp, tarp institucinio sustarimo objektas, kai dar dirbo ties tuo Klaus Haneris Lėnė ir tai yra tiesiog institucinis sustarimas su komisija, kurio pagrindu tai vyktų. Ir skaidrumo taisyklės yra specialios taisyklės um, saugumo ir gynybos politikai taikomas ir jas reikėtų ypatingai traktuoti. Dėl to ir e, valstybės narės turės atkreipti dėmesį į su saugumu susijusius aspektus dėl šioje srityje dirbančių narių. Bet viskas yra sutarta sustarime. Um, Dabar e, klausimai ir pastebėjimai, ponė Gomeš. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Brokui už tą didelį atliktą darbą. E, matome, kad dokumente nėra numatytos parlamento priežiūros Europos vystamajam fondui. Bet, pavyzdžiui, kai kalbame apie Kongą, tai yra labai aktualus e, fondas, nevyriausybinės organizacijos e, savo, kad jie, jos gauna nepakankamai finansavimo ir mes iš šio fondo skiriame tiek daug pinigų, komisija sako taip pat, kad, finansuoja daug, kad finansuojama yra daugybė organizacijų nevyriausybinių iš jų. Uh, Taip, e, į biudžetą šis fondas neįtrauktas, bet mes bandome e, tą padaryti, kad atsirastų iš tikrųjų spaudimas ir įtrauktas būtų vystimosi fondas į biudžetą. Gal galėtumėte paaiškinti, kokia yra dabar padėtis? Ar yra bandoma padaryti taip, kad e, vystimosi fondas būtų kontroliuojamas parlamento ar ne? Visą tai jau iš tikrųjų žlugo dėl Lisabono starties, nes e, ji to nenumato. Reikia dabar užtikrinti, kad ši priemonė vystimosi fondas būtų visai kitaip finansuojamas. Dabar valstybių narių įnašai yra paremti kitomis kvotomis negu ankstesni valstybių narių įnašai. Tai yra susiję be kita ko ir su kolonijinėmis valstybėmis buvusiamis, kurios anksčiau prisimdavo didesnius įsipareigojimus ir tai ir yra viena iš naujovių ir, ir iš tų sričių, kur mums dar nepavyko sukurti atitinkamo aiškumo biudžeto prasme. Bet teisės informacija, ypač vystimosios srityje, ten, kur ji yra reikalinga, uh, ir kur yra bendro sprendimo prieimimo procedūra, manau, yra aiškiai užtikrintos ir reikės pasinaudoti visais įmanomais instrumentais, kad būtų ta informacija teikiama. Kai sustarimas jau bus patvirtintas, tikrai nelabai suprasiu, už kokias sritis yra atsakinga ponė Ešton bus srityje konkrečiai ir vystimosi srityje. Ne, nelabai aišku man iš to sustarimo visi šie dalykai. Ir manau, kad ir vystimosi politikos srityje reikėtų žengti žingsnių pirmin. Uh, kad ir praktiškai pagaliau būtų daroma tai, kas yra numatyta. Um, Pone Vaiderė. Dėkoju šį didžiulį darbą, kurį nuveikė Elmaras Brokas ir norėčiau pateikti klausimą, kuris susijęs iš dalies ir su žmogaus teisėmis. Kalbu apie nacionalinę uh, šios tarnybos e, sudėtį. Žinau, kad kai kurios nacionalinės vyriausybės, e, e, ypač mažiausios ir, ir naujosios valstybės narės, yra sunerimusios dėl to, kaip atrodys tarnybos veikla ir dėl to, kad greičiausiai dominuos didžiosios, labiau patyrusios valstybės. Kaip vertinate dėrybų status quo ir uh, ko galime tikėtis, kaip viskas atrodys ateityje ir ar galima manyti, kad ir mažosios naujosios valstybės narės bus tinkamai atstovaujamos tarnyboje. Dėkoju. Ačiū, ponė Brokai. Im ersten echten Entwurf stand dieser Frage praktisch gar nichts pirmajame ponės Ešton projekte šio klausimo apskritai nieko, galima sakyti, nebuvo įrašyta. Vėliau parlamento ir valstybių narių spaudimo dėka jau dokumente atsirado vadinamoji Geographical Agenda Balance, pusiausvėra geografinė. Ir mes dar šio to pasiekėme papildomai, pasiekėme dar daugiau negu valstybės narės pasiekė savo veto teisę taryboje. Ir manyčiau, diskusijos, kurios vyksta šiuose rūmuose, net nežinau, ar galima būtų vadinti mano užduotimi darybų metu pasiekti daugiau, negu ponia Ešton ir ponios valstybės narės galėjo pasiekti savo veto teisę. Manau, išlikime realistiški. Kasgi parašyta? Kad reikia siekti lyčių ir geografinio principo pusiausviros ir kad tai yra būtina užtikrinti. Tai yra numatyta visose įpareigojančio pobūdžio straipsniuose. Ir taip pat ir konstatuojamose dalise, kad lyčių ir geografinis pasiskirstimas ypatingai turėtų būti stiprinamas naujų ir mažų valstybių narių atžvilgių. Ir jeigu 2013 metais, vykdant peržiūrą, bus konstatuojama, kad vis dar egzistuoja disbalansas, kad tada dar kartą papildomai bus įmamasi priemonių, kad pusiausvyrą būtų pasiekta manau, nemažai tai jau pasako, taip yra įrašyta tekste. Aišku, nėra pono Sarijų Šavolskio prašymo pakeisti tam tikro tarybos sprendimą ir įtraukti tam tikrą tarybos sprendimą. Neatsimenu numerį, jis tiesiog baigė galioti praėjusiais metais ir negalima daryti nuorodos teisės aktei direktyvą, kuri nebegalioja. Reiktų paklausti galbūt teisininkų, bet jų čia nėra. Taigi toks ir skirtumas. Ir tikrai nesirengiu svarstyti, ar, ar valstybės narės taryboje sėkmingiau, kaip nors elgėsi ir daugiau pasiekė negu užsienio reikalų ministras. Labai ačiū, labai ačiū ponia Brok, kad atvykote ir paaiškinote mums, kokia E, padėtis. Tikiuosi, kitą savaitę pavyks baigti procedūrą, paskui žiūrėsime, kaip įgyvendinami sprendimai, kaip pakomitetis e, galės išsireikalauti, kad jo interesai būtų patenkinami. Kolegos, e, man labai norisi vicepirmininką Makmilaną Skotą pakviesti pasakyti tris minutės pagal septintąjį punktą kiti reikalai. Jisai dalyvavo neseniai transatlantinėme demokratijos forume, buvo nuvykęs kartu į JAV su prezidentu pirmininku Buzdeku. Ar sutiksite pasakyti keletą žodžių? E, tikėjausi, kad jūs anksčiau ateisite į posėdį, bet ir dabar turime keletą minučių, tai galbūt pasakysite trumpai, ką ten matėte. Aš sekretoriatui pasakiau, kad gaila negalėjo ateiti iš ryto į posėdį atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti konferencijoje Vašingtone dėl to, kad Junktinė karalystė e, mirė vienas iš mano kolegų. Konferencija buvo e, suorganizuota Nacionalinio demokratijos instituto. Ir jos tikslas, ji buvo ES ir JAV bendradarbiavimo proceso dalis, paramos, demokratijos, paramos demokratijai ir jos klaidos kontekste. E, man atrodo, kad Ana Gomes planavo vykti, ar vyko, nežinau, bet tikriausiai būtų naudinga pakomitečiui kokiam nors posėdyje ateityje atsižvelgiant į šį susitikimą JAV ką nors nuveikti. Žinau, kad jūs lankėtės neseniai Vašingtonė ir jūsų apsilankimo tikslas buvo inicijuoti diskusijas pakomitete dėl Mm, paramos demokratijai ir jos laidos iki lapkričio mėnesio. O rugsėjo 13 yra tarptautinė demokratijos diena, todėl būtų verta pasvarstyti, kokias temas galima būtų traukti į darbo atvarkę. Maždaug tuo metu, kaip jau sakiau, aš ne, nedalyvavau renginyje, buvo Europos parlamento darbuotojų, pirmininkas parlamento dalyvavo. Ačiū už šį, šią ataskaitą ir aišku, mes toliau seksime kas, kokie veiksmai vykdomi šioje srityje. Man džiugu, kad ir ponas Brokas turėjo galimybę iš dalies išklausyti jūsų pasisakymą, nes jis yra e, transatlantinių teisėkuros e, e, institucijų dialogo grupės vadovas. Aš taip pat noriu pasakyti, kad mes neseniai lankėmės e, Vašingtone Ir galbūt šiame teisėkuros institucijų dialoge būtų galima imtis ir žmogaus teisų klausimą, nes mes labai daug kur sutarėme, mūsų veiksmai sutampa ir todėl būtų tikrai naudinga, jeigu tai būtų įmanoma ir mes gauname, su, sulaukime daug informacijos iš kolegų kongrese apie tas jų vykdomas iniciatyvas. Ačiū. beteiligter. Nežinau, ar jūs kaip komiteto mm, pirmininkė esate sąraše dalyvių, bet mes ateinantį ketvirtadienį su JAF delegacija ir kaip delegacijų nariais norime pas, ketiname pasitarti, kaip geriau viskas organizuoti, nes nemažai kelionių vyko, kurios nebuvo pakankamai gerai koordinuotos ir JAF e, vyko irgi tam tikrų nesklandumų, nes visi norėjo sustikti su tais pačiais asmenimis. Taigi ir su naujais formuotų mūsų biurų Vašingtonė norėtumėm efektyviau bendradarbiauti ir aptarti organizacinius klausimus, tad manau, kad gali būti ir jūsų pakomitečiai tai svarbu e, sukurti nuolatinis užmėgs nuolatinį ryšį su kolegomis kongrese. Nes padriki sustikimai organizuojami visiškai nieko neduos. Tai turi būti aiškiai koordinuoti susitikimai ir dalyvauti turi ir nuolatos ryšį palaikyti paskirti nariai, nes tik taip pavyks ką nors pasiekti, taigi gal ir jūs savo pasiūlymų pateiksite. Buvo labai uh, malonu ir geras sutapimas, kad su jumis taip pat aptarėme šį klausimą, tai ketvirtadienį vyks tolesnė diskusija, o dabar turiu baigti posėdį ir pasakyti, kad kitas paskutinis prieš vasaros atostogas e, vyks Liepos 15 dieną ryte nuo 9 iki pusės pirmos. Ačiū.